Okay. So good uh, afternoon, colleagues. Uh, uh, let me... Kolegos, laba diena. Pradėkime mūsų komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės tvirtinimas. E, punktas darbo tvarkės tvirtinimas. Laikysime ją patvirtintą. Pirmininko pranešimų šiandien nėra. Neturiu jums ir pranešimų dėl vykstančių tarp institucinių dėrybų, todėl pereinu prie ketvirtojo ir penktojo darbo tvarkės punktų. Yra pranešėjas ponas Ludvikson šią temą e, dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl e, reglamentų nustatytos Europos paslaugų e-kortelės teisinės ir veikimo sistemos. Mes rengėme nuomonę IMKO komitetui. Kaip jūs tikriausiai žinote, 2017 sausį komisija pristatė priemonių rinkinį, kurių tikslas palengvinti tarp valstybinės basarinį paslaugų teikimą, kurti vidaus rinką ir viena iš tokių priemonių naujos Europos paslaugų e-kortelės atsiradimas, taip pat e, susijusi teisinė ir veikimo sistema, kad įmonės lengviau galėtų įgyvendinti administracinius reikalavimus kitose valstybėse narise. E, pagrindinėmis pagrindinio komiteto pranešėjas pateikė pasiūlymą atmesti komisijos pasiūlymą. Mes tą siūlymą aptarsime. Visų pirma, žodis nuomonės autoriui, paskui šešėliniams pranešėjams ir jeigu liks laiko, sutiksime žodį ir kitiems komiteto nariams. Žodis ponui Liudviksonui pristatyti ketvirtąjį ir penktąjį darbo atvarkės punktus. E, <clears throat> Ačiū, dėkoju pirmininkė. Be jokios abejonės šiandieną yra reikalinga paskatinti paslaugų rinkos plėtrą ES ir atnaujinti potencialą vidinėje paslaugų rinkoje. Dėl to aš iš principo sveikinu tas priemonės, kuriomis bandoma palengvinti laisvą paslaugų judėjimą. Tačiau ställa rättvisa villkor för företag. Förslaget om ett, om ett europeiskt Taip pat reikia užtikrinti tinkamą įmonių konkurenciją. Pasiūlymas dėl Europos e paslaugų kortelės anot komisijos yra e, teikiamas tam, kad būtų galima užtikrinti lengvesnį paslaugų teikimą, taip pat paslaugų teikimą laikinu laikotarpiu arba išplėsti paslaugų teikimą, apripiant daugiau šalių. E, Yra reglamentas, kuriuo nustatoma Europos paslaugų elektroninė kortelė bei direktyva dėl kortelės veikimo. Taip. Komisija bando nustatyti, įvesti dabar šią elektroninę paslaugų kortelę, tačiau mes nesame įsitikinę, ar tai yra tiesa. Ir aš išklausiau labai daug kritikos, pirmiausia, iš įvairių organizacijų, įskaitant ir darb, darbdavius, ir profsąjungas, iš tų sektorių, kuriems labiausia būtų aktuolus šis pasiūlymas. Taigi jie labai griežtai kritikuoja šį pasiūlymą ir kvesionuoja, ar jis apskritai yra vertingas. Pavyzdžiui, žinau, kad draudimo sektorius labai griežtai kritikavo tam, tikrus, tam tikras nuostatas susijusias su draudimu komisijos pasiūlyme. Ir, ir šis sektorius teigia, kad pasiūlymas yra grindžiamas neteisingomis nuostatomis ir kad iš tiesų tai nesukurs jokios pridėtinės vertės šiame sektoriuje. Taip pat aš žinau, kad ir statybos sektoriuje yra keliama daug klausimų, ar tokia elektroninė kortelė pagelbėtų kovojant su fiktyviu, fiktyviomis įmonėmis arba fiktyviais darbuotojų komandiravimais. Taigi labai svarbu išklausyti labai aktyviai ir išsamei e, visų tokių nuomonių, kurios yra išdėstytos įmonių dirbančių tose sektoriuose, kuriems yra aktualiausias šis pasiūlymas. Taigi labai svarbu, kad komisija čia kelia labai daug svarbių klausimų. Pavyzdžiui, kalbant apie paslaugų kortelę, nėra labai aišku, kaip yra išduodama to kortelė. Pavyzdžiui, jeigu yra už, duodamas užklausimas dėl šios kortelės, bet priimančioje valstybė narė nereaguoja, tuomet e, vis tiek kartelė išduodama, bet nėra kontrolės priemonių pakankamai numatyta. Taigi aš manau, kad ir kortelės galiojimo laiko klausimas čia yra problematiškas, nes e, kyla galimybė, kad gali būti piknaudžiaujama, nes nėra labai aišku, kaip e, priimančioji valstybė narė kontroliuotų tokių kortelių uždavimą. Taigi, taip pat labai svarbu, kad jos galiotų racionalų laiko tarpą. Ir taip pat labai svarbu, kad nebūtų abejojimo valstybių narių galimybėmis e, tinkamai e, pritaikyti elektroninės kortelės išdavimo procedūrą. Taigi yra daug problemų ir akivaizdu, kad kortelė ir tie duomenys, kurie yra pateikiami dėl kortelės išdavimo, gali greitai pase, pasenti. Taigi, kyla klausimas, ar tokia kortelė yra būtina, ar jinai yra saugi, yra reikalinga ir ar pasiekiamas yra užsibrieštas tikslas. Taigi, dabar komisija siūlo labai sudėtingą ir nelabai aiškią sistemą, Ir tokia sistema tik dar labiau užaštintų tam, tikrų, tam tikrus techninius aspektus. Tada kyla klausimas, ar apskritai praktikoje veiktų tokia elektroninės kortelės sistema. Taigi peršasi išvada, kad e, komisijos pasiūlymas, kažin, ar yra, sukuria tą pridėtinę vertę. Ir tiesiog yra bandymas numatyti dar vieną sudėtingą administracinę struktūrą, kuri galiausiai, kažin ar bus praktiškai sėkmingai pritaikyta. Taigi labai svarbu nepamiršti, kad ir dabar jau turime nemažai priemonių šioje srityje ir aš manau, kad tiesiog trūksta tokios testinės analizės, bandant išsiaiškinti, kaip tokia elektroninė kortelė galėtų sukurti pridėtinę vertę šalia tų priemonių, kurios ir taip galiojo. Taigi, turint omenyje visą tai, ką aš ką tik išsakiau, manau, kad reiktų atmesti komisijos pasiūlymą, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad aš tikrai esu atviras konstruktyvioms diskusijoms ir labai laukiu jūsų nuomonių, taip pat norėčiau išklausyti ir šešėlinių pranešėjų bei frakcijų pozicijos. Dėkoju. Thank you very much, uh, Mr. Ludvigsen, for your Ačiū, ponė Ludviksen. Ir žodis dabar EPP šešėliniam pranešėjui, ponui Martušėlo. Ačiū. Noriu visų pirma išsakyti savo ir kitų abejonės dėl svarstomo klausimo visiškai sutinku su pranešėju. nežinau, kaip spręsti šį klausimą Ekon komitete. Man kyla abejonių dėl kompetencijų komiteto. Uh, Noriu padėkoti Jums už parengto dokumento projektą ir matau, kad daugeliu klausimų mes sutarėme, pavyzdžiui, dėl būtinybės skatinti paslaugas. Visada tokias priemonės rėmėme daugelis argumentų e, priskirtini imko kompetencijų sričiai. Būtent todėl aš ir turiu abejonių dėl, e, ar to ar šis klausimas priskirtinas mūsų kompetencijos sričiai. Ačiū, sako pirmininkas, buvo aišku ir suprantama. Ir ponas Lūnė, sako ir var, frakcijos vardu, kuris kalbės kito šešėlinio pranešė vardu. Ačiū. At, at, atsiprašau pono Ozog vardu, kuris negalėjo atvykti šias diskusijas, bet jis perdavė savo pasisakymo tekstą. Dėl pasiūlymo mes susipažinome su juo ir turime keletą pastabų. Visų pirma, reikia pripažinti, kad EKR frakcija prita, e, rimtai abejoja dėl kai kurių aspektų, ypač dėl elektroninės kortelės galiojimo trukmės. Antra, mums kelia abejonių ir numatytas e, tvarkaraštis, per kurį e, e elektroninės kortelės e, turės kontroliuoti e, priimančioji valstybė šalis prieš tų kortelių išdavimą. Trečia, manome, kad argumentavimas šio pranešimo šiek tiek e, m, ne, ne, nesubalansuotas. Manome, kad reikia dar pasigilinti į teikiamo reglamento pasiūlymo aspektus. Teigiama, kad siekiama kovoti su kliūtimis, teikiant valst... paslaugas ar valstybių narių tai prisidėtų prie vidaus rinkos kūrimo, tačiau reikia mažinti biurokratiją ir e, užtikrinti geresnės pasirinkimo galimybės vartotojams. Mm, Kaip suprantu, kai kuriuose valstybėse narėse, kuriuose BVP yra ypač aukštas vienam gyventojui, paslaugos yra ypač brangios. Šalies viduje aš suprantu, e, tų tokių vartotojų susierzinimą. E, jie baiminasi, kad e, juos užplūs pigių paslaugų lavina iš rytų ir vidurio Europos. Bet mes norime kai ką ir pakomentuoti. Pavyzdžiui, yra nuostata, kad e, priimančioji valstybė turi kontroliuoti kai kurios aspektus ir užtikrinti, kad tos paslaugos E, bu, to, tu, reiktų įgyti leidimą teikti paslaugas. E, elektroninės kortelės atveju neturėtų keistis darbdavio ir darbuotojo santykiai. Darbdaviai turėtų e, privalėti užtikrinti tas pačias sąlygas. Manome, kad reikia siūlymą atmesti, nes jis yra dar nelaiku teikiamas. Mūsų frakcija manoma, kad šiuos visus klausimus galima išspręsti e, pateikus pakeitimų tekstui ir draugės su pagrindiniu komitetu. Manome, kad šis pasiūlymas iš esmės būtų didelis žingsnis priekin tobulinant paslaugų rinką Europoje. Tai būtų iššūkis ir atvertų e, galimybės. Mes siūlome to pasiūlymo neatmesti, pasinaudoti atsiveriančią galimybę Maname, kad vartotojai mūsų šalise, Belgijoje, Niderlanduose, kitur tikrai gaus naudos iš šio pasiūlymo, atsivers platesnė rinka ir jiems tikrai būtų naudinga, jeigu šis teisės aktus būtų gyvendintas. Pirmininkas, ačiū už tai, kad kalbėjote šešėlinio pranešėjo vardu. Kažkas turėtų pasakyti Alde frakcijos vardu, ar ne? Ar yra kas nors iš GUE frakcijos? Ne. Žaliųjų frakcijos atstovą matau, ne pranešėją, bet taip, aš esu Mišel Raimond šiandien. Šešėl, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu kalbėsiu. Ačiū pranešėjui ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Mišel vardu čia kalbu. Mes išnagrinėjome pateiktus pasiūlymus, atmesti komisijos pateiktą pasiūlymą ir mūsų mąstymas linksta tą pačią kryptimį. Mes už pasiūlymus, kurie paskatintų paslaugų ekonomiką vidaus rinkoje. Tačiau mums labai svarbu kad tokie pasiūlymai užtikrintų, jog priimančioji valstybė narė turėtų visas priemonės patikrinti, kad paslaugų teikėjas e, laikosi visų galiojančių reikalavimų. E, dažnai priimančioje valstybė narėje paslaugų teikimas vyksta pagal kitokius reikalavimus, žemesnius negu e, pirminėje valstybė narėje. Mums kelia abejonių tas tilaus susitarimo principas dėl to, kad vartotojas gali paprašyti elektroninės kortelės savo gimtojo šalyje, per ta, jeigu per tam tikrą laiką priimančioji valstybė nesutikė kortelės. Taip pat laikotarpiai, per kuriuos reikia patikrinti ar gyveninti visi su elektroninė kortelė susiję reikalavimai. Draudimo sektoriaus e, numatoma prievolė ir čia suderinti visus nuostatus ir užtikrinti, kad draudimas būtų tok, to, draudimo polisas toks pat būtų tokios paties, tokios pat apriepties, bet mes abejojame, ar įmanoma įvesti tokią suvienodintą sistemą, kalbame, eina apie draudimo do, polisų dokumentus ir abejojame, ar tai atneštų naudos vidaus rinkoje. Todėl mes teiksime pakeitimą, kuriuo raginsime kolegas atmesti šį pasiūlymą, kaip jau pasiūlė pranešėjas. Mišel laukia kitų diskusijų dėl šio pranešimo su kitais šešėliais pranešiais. Ačiū. Uh, no Ačiū daugiau šešėlinių. Norinčių pasakyti nematau. Dėl spontaniškų pasisakymų, ponė Beres. Labai ačiū pirmininkė. Aišku, aš pasveikinsiu mūsų pranešėjo pasiūlymą. Esu tikra, kad tai tikrai atsakys ir ponui Martinčelo, kuris nerimauja. Nežinau, <laughs> ar yra pranešės, bet iš tikrųjų mūsų komitetui labai svarbu yra pateikti nuomonę šio klausimu. Ir ir diskusijose komitete, ir, ir komisijoje, ir taryboje matėme, mm, kad tikrai tas pasiūlymas turės tiesioginio poveikio draudimo sektoriui. Nekalbant apie fiskalinius klausimus, kurie nepaminėti, bet man atrodo, mūsų komitetas turi ir šiais klausimais e, domėtis labai atidžiai, galvojant apie mm, tai, kas bus taikoma, kokios teisinės nuostatos, jeigu tai yra netikras komandiravimas, pavyzdžiui, e, arba draudimo srityje pavyzdžiui, Draudimo srityje reikia tikrai atidžiai tai žiūrėti ir nuo pirmosios vidaus rinkos direktyvos mes draudimo sektorioje pasirinkome siekti harmonizavimo, suvienodinimo. Ir čia tiesiog yra siūloma tarpusavio pripažinimo sistema tokioje srityje, kur uh, nėra jokios pažangos, galvojant apie nuostatų konvergenciją ir nėra jokios priežiūros sistemos ir taip toliau. Taigi, tai kalbant apie mūsų komiteto kompetencijas, tai yra didžiulė spraga, didžiulis toks praleidimas ir man atrodo, kad tikrai reikia tos klausimus spręsti ir todėl labai džiaugiuosi, kad mūsų pranešėjas būtent e, pateikė tokį pasiūlymą mūsų komitetui. Ačiū, Elisander. Daugiau nematau norinčių pasisakyti. Jeigu dar kas pageidautumėt, prašom duoti ženklą. Ačiū pirmininkė, aš tik norėjau sureaguoti į tą išsakytą kritiką dėl pasiūlymo, mm, dėl kurio kyla įvairių abejonių ir kritika yra išsakoma dėl įvairių uh, klausimų, dėl draudimo problemų, dėl uh, Mm, to nebilaus pripažinimo, dėl neribotų terminų. Mm, iš tikrųjų, įvairiose valstybėse narėse elektroninė kortelė, e-kortelė labai kritiškai yra vertinama, todėl labai sveikinu ypač tuos komentarus, kuriuos išsakė mūsų pranešės. Labai ačiū. Thank you very much. If no... Labai ačiū. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti procedūrą, prašau žodžio nėra, tai paprašysiu ponu Oli Ludvigson porą minučių apibendrinti. Jo, jo, turiu faktus, tai gulyti snabba. Ačiū. Kažkaip greitai vyko tos diskusijos ir man nereiks čia dviejų minučių. Akivaizdu, kad čia yra tikrai sudėtingas klausimas, kuris man teko ir uh, Ir taip pat aš aišku irgi norėčiau padėkoti kolegoms už išsakytą nuomonę. Mes turime, aišku, atsižvelgti į tą nuomonę ir bandyti dirbti kartu, bet be jokios abejonės. Kaip ir mes sutarėme dėl to, kaip vertinti komisijos pasiūlymą ir aš manau, kad galbūt reiktų daugiau apie tai pakalbėti, bet kiek supratau, e, dėl kalbant apie patį reglamentą, mes bandėme kaip ir surasti kelią, ką daryti toliau ir koks būtų geriausias įmanomas variantas ateityje, bet daug buvo išsakyta kritikos komisijos pasiūlymo atžvilgių ir čia yra tikrai tokių nemažai pasiūlymų, kurie nėra visiškai akivaizdus. Taigi aš nors ir siūlau atmesti komisijos pasiūlymą, tačiau esu pasirengęs kalbėtis daugiau, plačiau, kad e, sutartumėme, kaip elgtis ir kokio mes pakeisto komisijos pasiūlymo galime tikėtis. Taigi tiek, aš manau, kad surasime kokį tai manomą sprendimą ir aš norėčiau padėkoti už visų indėlį ir aš tikiuosi, kad e, surasime tokį sprendimą, kuris galėtų tenkinti daugumą. Dėkoju. Uh, Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Taigi norėčiau apibendrinti. Šiandien yra 16 spalio, iki 19 galima teikti pakeitimus. Pakeitimus svarstysime lapkričio 9 dieną, balsuosime ekonomikos reikalų komitete gruodžio 4 dieną. <clears throat> Dėkoju ponui Liudviksonui už pakvietimą šešėliniams pranešėjams surasti bendrą poziciją komitete. Na ir dabar norėčiau padaryti 15 e, minučių pertrauką. Be 15.4 pradėsime svarstyti kitą potvarkės klausimą. Dėkuoju. Dear colleagues, uh, let me reopen our. Mėly kolegos, prateskime Ekon komiteto darbą. Tai yra šeštas uh, darbo atvarkės punktas, pagrindinio senorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema. Po šešilinių pranešėjų diskusijų rugsėjo mėnesį bendra pranešėjai pateikė pranešimo projektą ir 218 pakeitimų pateikta. Uh, pranešime, be kita ko, yra kalbama ir apie default, defaultinių scenarijų diferencijavimą ir apsaugą, kuomet yra paspartinas perėjimas nuo gaivinimo prie pertvarkymo, yra daug įvairių priemonių gaivinimo ir pertvarkymo, siekiant išvengti to, tos situacijos, kuomet reikėtų pasitelkti mokesčių mokėtojų pinigus. Taip pat ir kai eina kalba apie pertverkimą ir gaivinimą, kalbama apie geresnį klientų ir klyringo narių apsaugojimą. Taryba dar nepatvirtino savo bendrojo požiūrio. Taigi, mes iš esmės esam tie, kas darome pažangą. Tik tai e, trūksta mm, ponios Vimbur, ECR pranešės, tai aš suteiksiu žodį kitą kitam šešėliniam pranešėjui, ponui Vanseker iš socialdemokratų frakcijos. Penkiam minutėm, prašom. Thank you, Chair. Um, and while... Ačiū, pirmininkė. Kol nėra dar kei atvykusi, aš vis tiek norėčiau mm, pasinaudoti šią progą ir padėkoti jai už, jai nesant salėje gal kažkas galėtų perduoti mano padėką jai, nes iš tikrųjų iš pradžių galvojau, kad e, tokia ECR ir socialdemokratų pora bus neįmanomas variantas, bet galiausiai pasirodė, kad tokia partnerystė buvo labai pro, produktyvi ir atvirai sakant, labai malonu buvo dirbti kartu. Ir žinoma, Mes pasistengėme, kiek tai buvo įmanoma. Aš žinau, kad kai kurie kolegos galbūt dėl laiko stygiaus neturėjo galimybės dalyvauti darbė tiek, kiek norėjo. Mes bandėme įtraukti šešėlinius pranešėjus, kiek įmanoma, bet mes tikrai um, laukiame ir pra, e, pakeitimų. Ir aišku, tai tikrai buvo labai produktyvi partnerystė, bet mes nesugebėjome dėl absoliučiai visų klausimų sutarti, kai kas liko. E, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų atskirai taip pat dar teiksime ir papildomų pakeitimų. Bet Tačiau tai tikrai nesumenkina mūsų bendro darbo rezultato, kurį jums pristatome. Mūsų bendras darbas e, e, buvo. E, ok, džiugu tave matyti, labai smagu, kad prisijungė, aš, aš padėkoju tau dar tau neatvykus, nes tikrai buvo labai malonu dirbti kartu. Tai aš manau, kad iš tikrųjų bendri tikslai e, orientavo mūsų bendrą darbą, tai yra apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus, realius, ne, ne, ne teorinius, galvojant apie sisteminį stabilumą, kurį reikėtų garantuoti arba nustatyti. Antras tikslas buvo sustiprinti sistemą, kad būtų pirminių sandorio šalių klyringo nažių tinkama sistema su ekskante ir priemonėmis ir po to, jeigu krizė vis tik tai ištiktų priemonėmis po to. Taigi, galvojant apie gaivinimą, kas būt, kad tai vyktų geriau, sukuriant reikalingas paskatas, aš manau, kad svarbiausias dalykas, ką mes galvojame, kad e, gaivinimo planai, tai turėtų tapti labiau privalomais. Komisijos pasiūlymas, tarp kitko, buvo tikrai puikus darbo pagrindas, bet aišku, mes dar pasistengėme jį šiek tiek patobulinti, pagerinti. Taigi mes galvojame, kad būtent um, šiuo klausimu dėl pagrindinių sandarių šalių, jeigu jos norėtų nukrypti nuo savo pirminio gavinimo plano, jos turėtų ne vien tik tai pranešti, kaip kad dabar yra numatyta komisijos pasiūlyme apie tai, uh, kompetitingai institucijai, bet taip pat jie turėtų paprašyti ir leidimo tą padaryti. Aišku, tai reiškia, kad reikės viską organizuoti taip, kad būtų galima tą leidimą duoti greitai arba atmesti tą prašymą e, dėl keitimo. Čia, aišku, jau uh, kompetitingos institucijos pareiga būtų visą tą organizavimo darbą atlikti. Taigi mes norėjome, pagrindinis mūsų toks pirmas tikslas buvo, kad tas e, gaivinimo planas būtų labiau privaloma pobūdžio. Antras dalykas, antras tikslas buvo, kad būtų mm, nuostolių e, absorbavimo pajėgumai didesni, toks buvo tas tiklas. E, čia buvo, aišku, sunkus tokie pasirinkimai. Klausimas buvo, kokius instrumentus reikėtų įtraukti gaivinimo etapą. Uh, Ir man atrodo, mes suradome tikrai gerą kompromisą šio klausimu. Trečias dalykas - kompensavimo klausimas. Mes pasiūlėme, kad um, gaivinimo etape būtų numatyta kompensacija tuo atveju, jeigu pagrindinė sandario šalis išgyventų. E, čia vienas iš būdų tai pažiūrėti būtų sažiningumas, bet aš į tai žiūrėčiau um, iš esmės pasidalyto intereso uh, būdu tiek e, pagrindinės sandorio šalis, tiek kliningo narės, tiek klientai turėtų bendrą interesą, e, kad gaivinimo etapas būtų sėkmingas. Tai aš manau, kad iš tikrųjų um, klyringo tarpuskaitos narės ir klientai tikrai turėtų e, dalyvauti ir būtų tam tikra ribota kompensacija. Aišku, kitaip mes turėtumėm zombius uh, e, pagrindinės sandorio šalis, kurio nebūtų aišku, ar um, čia um, mm, pagrindinės sandorio šalių akcininkai turėtų kažkokį interesą išsaugoti um, teisinį tą subjektą, kad jis būtų gyvas. Tai realiai, um, manau, mes tikrai gerą kompromisą suradome, kuris leidžia sustiprinti būtent šias paskatas. Toliau. Kai kas gali sakyti, kad galbūt tai nedidelė detalė, gal taip, tikrai, bet mes galvojam, kad vis tik tai yra labai svarbu, kad tai teisinėme akte būtų aiškiai pasakyta, kad gaivinimo etape nebūtų įmanoma akcininkams pri, iš pagrindinio sandorio šalių išimti nuostolio apsarbavimo pajėgumus. Taigi, pavyzdžiui, dividendų ir e, premijų mokėjimas, sakykime, kad dėl to yra nuostata. Ta, Ir toliau gaivinimo etape mes galvojame, kad reikia daugiau struktūros suteikti pasiūlymui. Mes nenorėjome visko e, reglamentuoti, nes mes galvojame, kad yra skirtingų pagrindinių sandario šalių, mes galvojame, kad e, sugebėjome ir pusiausvyrą tinkamą parinkti, kad tam tikrus gaivinimo planus numatytumėm, kas yra įmanoma, ap, ap, ap, tam tikras ribas nubrėžtumėm, bet vis tik tai um, per nelik daug neribotumėm, kiek nereikia e, riboti dėl specialių specifikos dujų gaivinimo šalių, kadangi pagrindinės sandaros šalis gali būti skirtingos. Dabar e, mūsų pagrindinis dar tikslas buvo užtikrinti, kad viešo sektoriaus institucija, tai yra pertvarkymo institucija, galėtų telkti dėmesį į du dalykus - sisteminis stabilumas ir mokesčių mokėtojų apsauga. Todėl mes norime, kad teisiniai saugikliai būtų daug geresni, kad privatos sektoriaus šalims būtų daug sunkiau užginčyti tos sprendimus, kuriuos priima viešo sektoriaus institucija. Ir aišku, Mes padarėme pakeitimų, pavyzdžiui, no credit worth, uh, worse principui, nėra blogesnio kreditorius principui, uh, dėl būtent uh, pertvarkymo etapo, kad būtų testinumas užtikrintas. Mes galvojame, kad čia tokie pagrindiniai būtų pakeitimai mūsų tekste. Aš žinau, kad jau kiek ilgiau kalbu, nei buvo numatyta, bet mm, gandos nei tas laikas buvo skirtas. Aš vis tik tai noriu pasinaudoti šią progą, kuomet pristačiau jūs pagrindinius mūsų bendro darbo elementus. Norėčiau dar padaryti pastabą dėl bendros architektūros emėje, dėl bendros struktūros, dėl to, kad tikrai einame prie daug klausimų emėje po toezą. Aš manau, kad įvertinus dabartinę situaciją, turint omenyje Brexitą, uh, E, kad tai yra tokia architektūra bendra, kai kalbame, pavyzdžiui, apie Maltos trečią pagal dydį banką, kuriam yra taikomas e, vieningo e, priežas mechanizmo variantas, dėl to, kad neįmanoma krizės atveju įgyvendinti tų nuostatų, bet tą pat metu mes reikala, taikome tą patį reguliuotojų kolegijos principą globaliom pagrindinės sanario šalim. Tai aš nežinau, aš galvoju, kad mes turime judėti į priekį. Mes turime sukurti tam tikrą vieningą priežiūros ir e, pertvarkymo e, sistemą. Nes dabar tikrai taip gan nesažininga, kuomet planai pasidaro daug e, sudėtingesni ir ECB, pavyzdžiui, aš, aš suprantu, kodėl ECB turėtų įsikišti, bet su ECB dar padėties visas sistemos sudėtingumas ir man sunku net įsivaizduoti, kaip visa tai veiks krizės atveju. Aš, aš neįsivaizduoju, kaip komisijos pasiūlymas uh, dėl trečių šalių veiks. Mes norime, aišku, daugiau a, a, čia dėl ekstrateritorinės priežiūros, kaip priežiūros sistema. A, a, veiktumėm, bet įsivaizduokime, kad mes dabar sėdime kažkur tai tik tai salės gale, jeigu kalbame apie tą priežiūrą ir realiai nieko negalime daryti. Mes nu, turime spręsti ne vien tik tai priežiūros klausimą, bet taip pat turime spręsti gaivinimo ir pertvarkymo sistemos klausimą ir kad turėtumėm vieną struktūrą, tą vieningą struktūrą. Ir aišku, galiausiai klausimas yra, kokie būtų fiskaliniai pajėgumai, jeigu jų reiktų, ar, jie, um, ar turėtumėm juos kada nors, kad galėtumėm spręsti tas problemas. Sunku įsivaizduoti, kad valstybės narės toleruotų, kad būtų viena bendra priežiūros sistema ir institucija, bet paskui iš jų būtų pareikalato apmokėti sąskaitas, kaip tada būtų. Vienas iš pakeitimų, aš jau baigsiu, vienas iš pakeitimų, kuriuos aš teiksiu, bus pasiūlymas sukurti vieną bendrą pertvarkymo fondą pagrindiniams sandario šalims. Aišku, tai nėra geriausias įsivaizduojamas sprendimas, tačiau tai yra būtina prielaida tam, kas, mano manimu, yra absoliučiai būtina, tai yra perėti prie e, vieningos priežiūros ir pertvarkymo architektūros sukūrimo. Ačiū. So this... Labai ačiū Jakobui, o dabar e, kita bendra pranešėjai būtų buvus pirmoji, aišku, bet e, kiek pavėlavo, taigi kei, prašom. So, so well. Pirmininkė, ačiū Jakobai už tai, kad puikiai pristatėte klausimą, aš turėjau bėgti iš kito, iš tos pastato pusės. Taigi dėkoju, dėkoju už bendradarbiavimą per pastaruosius kelis mėnesius, kad galiausiai pasiekėme šį etapą. Anksčiau aš niekada bendrai nerengiau pranešimo ir aš įsivaizduoju, kad tai yra nauja visiems šiame komitete. Na ir nebuvo viskas taip e, sudėtinga, kaip aš galvojau ir taip yra matyti dėl to, kad jūs taip puikiai bendradarbiavote ir mums pavyko bent jau įvardinti tuos skirtumus iš pat pradžio. Taigi dėkoju už tai ir man atrodo labai svarbu labai aiškiai veiksmingai parengti gaivinimo ir pertvarkymo sistemų pagrindą ir jau seniai tą reikėjo padaryti ir labai būtina dabar tą padaryti teisinę prasme, nes tai būtų paskutinis komponentas siekiant pasirūpinti, kad klyringas būtų veiksmingas. Tarpus, tarpuskaita būtų veiksminga e, sistema, kaip buvo nustatyta, nu, nu, nutarta 2009 metais. Tai yra techninio pobūdžio e, dokumentas ir nereiktų vilkinti e, proceso ir į politikuoti politiniais klausimais, aišku, už tai atsakingas irgi mūsų komitetas, kalbant apie tarpuskaitą, tarptautinio pagrindinių sandorio dalių sistemos pagrindiniai elementai reiškia, kad išvestiniai vertiniai popieriai yra globali operacija ir šiame pranešime kalbame apie SFP reikalavimus ir taip pat bandome tai suderinti su galimais rezultatais. Ir gaivinimo ir pertvarkymo priemonių srityje reikia teisinio aiškumo, reikia skaidrumo ir pranešimo projekte tuo, to ir siekiama tam, kad visi veikėjai, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, vietos ar dydžio, būtų užtikrinti, kad su jais bus elgiamasi vienodai visais etapais. Investuotojų apsauga yra labai svarba, svarbi, jos pasieksime tik tuo met, jeigu suderinsime paskatas, kad visi dalyviai būtų pasiryžę siekti šios sistemos atsparumo. Ir šio pranešimu bandoma pasirūpinti, kad tam tikrose situacijose būtų tikrai tvarkingai naudojamos priemonės, kad nebūtų griežtai sekos laikomas ir kad būtų pripažįstamas lankst, lankstumo. Tačiau pranešimo projekte, kurį jums siūlome ir numatyti saugikliai susijęs su šiais metodais, ypatingai pasikliaujant klientų pinigais. Taip pat e, kintamųjų maržos irgi yra įmanomos tik tais atvejais, jeigu jau buvo imtas ankstesnių veiksmų ir jos nedavė rezultatų. Uh, Ir mes taip pat labai atidžiai kalbėjome apie tai, ar reikalingas api, gyvenimo ir pertvarkymo apibrėžimas ir kuomet perėsime nuo vienos sistemos prie kitos. Tačiau rinka yra labai sudėtinga ir tai reiškia, kad gaivinimas ir pertvarkymas, ši sistema turi būti testinė. Aš turiu dar tam tikrų abejonių dėl MGM naudojimo kaip atgaivinimo priemonės, tačiau reikia, kuomet nuo gaivinimo pereinama prie pertvarkymo Čia, aišku, tam tikros priemonės gali būti apskritai praleistos, jeigu pertvarkymos institucija nuspręs, kad, atsiprašau, gaivinimo institucija nuspręs, kad ne, to, to, tas nereikalinga ir reikia iš karto perėti per, prie pertvarkymo. Taigi šiuo klausimu yra pasiūlyta pakeitimų. Taigi tos sandorio šalis kartais esant tam tikroms, tam tik, tam tikriems, tam tikroms sąlygoms gali uh, gali, būti, gali reikti atsižvelgti jų interesus, tačiau kai yra tiek daug neiškumo, reikalinga laikytis tam tikros hierarchijos, kad procesai vyktų greitai, reikia daryti aiškia, aišku skirtumą tarp e, defaulto ir nedefaulto. Ir aš manau, kad tuo, tuos apibrėžimus galima būtų sustiprinti. Jeigu nereikia atskirti tų procesų, tuomet nėra aišku tai reiškia, kad vis tiek visi kreditoriai yra vienodi. Taigi labai svarbu gaivinimo institucija, kad galėtų imtis veiksmų, tačiau reikia visus kreditorius traktuoti vienodai. Ir tada turime suprasti, kad aišku, gali kilti iššūkių ir ateityje. Taigi, jeigu gaivinimas neduoda rezultatų, reikia imtis pertvarkymo. Ir šiame pranešime teikiam, pateikiamos detalesnės nuostatos dėl pertvarkymo planų ir taip pat e, numatomi ir saugikliai e, klientams ir nariams, tam, kad būtų galima numatyti kompensacijas už, vis, už visus veiksmus, kurių buvo imtasi. Taigi aš tikiuosi, kad pritarsite mūsų bendrapranešėjų bandymui sureaguoti ir taip, į taip jau neblogą komisijos pasiūlymą ir aš laukiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais, kad dar labiau patobulintumėme tekstą. Ačiū. Uh, Dėkui. Iš tikrųjų, uh, gaivinimo, gero gaivinimo plano svarba yra didžiulė. Toliau šešėliniai kalbėtojai, o E, kelioms minutėms ir komisijos atstovams taip pat kelias minutės suteiksime, jei norėsite pasisakyti. Visų pirma, Danuta Hubner, EPP vardu, kurią pakeis Brian Hayes. Prašau, Brianai. Ačiū, pirmininkė. Aš ne Danuta. Kaip matote, bedėje jį pati negalėjo Aš nepaspažiu net tą mygtuką tiesiog. Danuta atsiprašo dėl abiejų bendra pranešėjų, kad negalėjo atvykti šį posėdį ir tikisi sėkmingai konstruktyviai dirbti, e, siekiant geriausios įmanomo, geriausio įmanomo rezultato. Jis sveikina pranešimo projektą, kuris ženkliai patobulina komisijos pasiūlymo tekstą, e, kuris buvo solidžių darbo pradžios pagrindų. Akcentuoja keturis e, svarbiausius aspektus e, kur, kur, kur, kuriuo, kurie aktualūs APP frakcija ir kuriuos pabrėžė nuo pat pradžių. Visų pirma, papildomo iškumo ir prognozuojamumo užtikrinimas, lygnant su pradiniu projektu. E, komisijos pasiūlyme nedaug buvo kalbama apie parengiamuosius planus ir tai reiškia, kad pagrindinės sandorio šalis turėjo daug erdvės nu, nukrypti nuo savo pradinių planų. E, taip pat išspręstas, pažymė, kad išspręstas perteklinio lankstumo klausimas. Tai užtikrintų daugiau aiškumo ir prognozuojamumą klientams ir nariams. E, bendra pranešėjai iškėlė šį klausimą pradžioje, darbo pradžioje, o šešėlinių pranešėjų susitikimuose tikimės, kad visi pritars, visa darybinė komanda pritars šiems siūlymams. Antras aspektas - e, gelbėjimo planų papildomas aiškumas ir, ir klientams, ir valstybėms narėms. E, čia pirminėme prasiūlyme egzistavo iškis spraga, nes viena vertus buvo siekiama skaidrumo klientų ir, ir narių atžvilgių Reikės išsiaiškinti, ar yra papildomų būdų užtikrinti tą skaidrumą pasirinktą kryptis šiuo klausimu yra mums primtina, mes ją sveikinime. Trečia, būtinybė, e, kiek manoma, labiau apriboti mokesčių mokėtojų lėšų naudojimą. Prane, prane, pranešiai nuo pat pradžių e, laikėsi tokios pozicijos, mes ją palaikome ir e, remiantis jau vykusiomis diskusijomis tikimės, kad darybinė komanda laikysis vieningos pozicijos šiuo klausimu. Galiausiai džiaugiamės tuo, kad bendra pranešiai pasisako už didesnę atskaitį ap, tarp bankroto ir nebankroto scenarijų. E, E, siekiant numatyti kitokias e, finansinio bendradarimo galimybės pagrindinių sandorio šalių, priklausomai nuo to, apie kokį scenarijų eina kalba. Mes norime nueiti dar toliau šią kryptimį ir labai konkrečiai numatome, kad, e, kad ta atskirtis būtų labai aiški gelbėjimo planuose kai kuriais klausimais mums iškyla abejonių dėl pranešime pasirinkto požiūrio. Trys sritis, kurias norime, kad mm, dar išnagrinėti. Visų pirma, naujos redakcijos 28 straipsnis, kur kalbam apie kompensaciją nuostolių, kurias patiria klientai ir narės. Mes, nors mes pritarėme pranešėjo siūlymam šio klausimu dėl principo patvirtinimo, mums dar vis dėlto lieka abejonių dėl to, kaip dabartinė sistema sukur, sudėliota, sukalibruota dabartinėme pasiūlyme. Ypač atkreipė dėmesį į tai, kad mums primtinas principų pagristas požiūris. Kita abejonių e, ir klausimų sritis tai to no credit worse off nuostatos. Reikėtų jas paaiškinti. Reikėtų pasirinkti požiūrį, kad jis atitiktų labiausiai FSB požiūrį. Ir e, koordinuoti šį pasirinktą požiūrę. Manome, kad e, reikėtų apsvarstyti pakeitimo kaštų klausimą, kuris dar suprantamas kaip e, problematiškas. E, gali būti, kad iškils papildomų klausimų, kuriuos dar reikės nagrinėti. Trečia, mums kelia susirūpinimą mm, pertvarkymo fondas. Kaip suprantame, socdemų pranešėjas palaiko šį aspektą. Jei rimtai imame šio klausimo, tikrai mm, būtų nerimta kurti tokį, e, to, to, tokį mažą fondą reikėtų mobilizuoti daug likvidžių e, išteklių, nes e, taip kalbame, kalba eina apie pinigus, kurie būtų, gali, panaudoti, gali būtų panaudoti kitiems tikslams. Institucinis klausimas, kol kas e, pranešime nėra sutarimo šiuo klausimu. Mes pasisakome už labiau europinį, europinį požiūrį pagrindinių sandorio šalių klausimų ir jis pasiktas ir EMIR 2 pranešime. Mes pasisakome už vieną e, instituciją, kuri prižiūrėtų E, gelbėjimo fondą. Priežiūros sistema kol kas yra tik kuriama ir vyksta bendra reforma pagal MIR2 ir pagal kit, kai kurių kitų teisės aktų peržiūrą ir nežinome, kokias, kokia sistema e, bus sukurta. Taip pat nežinome, kokia institucija, už, už gelbėjimą atsakinga institucija atsiras. Todėl mums atrodo, kad dar per anksti anksti bandyti aiškiai apibriežti vienos gelbėjimo institucijos institutą šiame tekste. Bet turime baigti šio teksto nagrinėjimą, šio teisės akto nagrinėjimą, nes jis reikalingas, kad uh, būtų atsirastų bendra sistema. Todėl pasisakome už uh, solidžias rimtas nuostatas dėl peržiūros. Uh, laik, tvarkaraštis darbų neturėtų būti labai ilgas taip užtikrintume, kad galutinė sistema bus nuosekli ir kad šie klausimai nedings. Reikia e, laikotarpio terminų klausimą išspręsti prieš e, apsisprendžiant, kokia bus e, vie, vie, viena institucija atsakinga už e, e, gelbėjimo ir pertvarkymo veiksmus. Ačiū toliau, pana Kora Van Nuvenhoizen, Alde frakcijos vardu. Ačiū, aš irgi noriu padėkoti e, bendra pranešėjams, kaip uh, sakė pirmasis kalbėjęs kolega, susidarė gana keista. Um, um, po, po, pora, socdemai ir EPP. Ir atsiprašau, socdemai ir EKR. Uh, Gal, bet galbūt nieko keista, nes viskas paremta pragmatišku, racionaliu mąstymu, ne emocijomis. Ir tikriausiai mes visi sutarėme dėl to, kad pranešime yra visi siūlymai, kuriems mes pritarėme, jie visi logiški, prasmingi, tai geras pranešimas ir jau pateiktas komisijos pasiūlymas buvo geras, gera darbo pradžia, o jūs dar puikiai padirbėjote ir tikrai jį ženkliai patobulinote. Visi sutarė dėl to, kad šis e, klausimas yra svarbus, nes kalba eina apie svarbę finansinio reglamentavimo sektoriaus dalį, kurios dar stinga. Mes manome, kad svarbu remtis ES teisės aktais ir nepamiršti e, tarptautinių gairių, nes, kaip žinome, tarpuskaitos verslas yra e, didžia dalimi tarp valstybinio verslo sritis. Todėl sveikiname šį pranešimą, tai geras žingsnis tinkama kryptimi. Tačiau sutinku ir su Brian Hayes, Dantas Hubner vardu pasakytais žodžiais dėl to, kad kai kurias sritis dar reikia redaguoti, tobulinti ir noriu tas tris uh, um, sritis ir aptarti. Bet visų pirma buvo kalbėta apie vieną pertvarkymo uh, fondą, vieną pertvarkymo instituciją. Norėčiau pasakyti, kad mes nenorėtume uh, maišyti šio, įtraukti šio klausimo į šio pranešimo svarstymą, nes šis pranešimas ir šiaip jau savo pobūdžiu yra labai techninis, specifinis, todėl turėtume pratinės diskusijas palikti nuo šaly šiuo atveju. Ir nors aš suprantu, apie ką eina kalba, manau, kad vis dėlto geriau e, apie tai kalbėti mm, emir sistemos peržiūroje Ir kalbant apie eisas, ir būtų gaila, jeigu dėl to viskas tiesiog e, vėluotų dėl nuostolių paskirstimo, kai vyksta pertvarkymo darbai. Non-default ir default įsipareigojimų nevykdymo atvejs ir kokios kaip kokios prievalės numatomas pagrindiniams sandoriams šalims, kad būtų sumažinta rizika finansiniam stabilumui. Siekiant to tikslo, galbūt reiktų pamatyti, pamastyti apie lankstumą e, e, ir e, pagrindinių sandorio šalių įvairovę. čia bus sunku pasiekti tinkamos pusiausvėros, nes mes kol kas dar nesame apsisprendę bet esame pasirengę svarstyti šį klausimą šešėlinių pranešėjų susitikime, kurių pirmasis vyks jau rytoj. Antra, turėtume atidžiai išnagrinėti apibrieštis ir apie tai kalbama e, ir apie tą e, priešingos padėties scenarijų ir siekia užtikrinti, kad, kad visi kreditoriai būtų traktuojami vienodai. Tačiau visi sudėtingiausi dalykai slepiasi detalėse. Kalba juk eina apie vieną įrankių dėžutę e, ir apie vieną apibrėžti. Tačiau iškilus kriziniai situacijai ne visada lengva viską išaiškinti ir priskirti užduotis ir už tarpuskaitą atsakingą instituciją ir pagrindinėms sandariams. Tikiuosi, kad tos klausimus apsvarstysime ateinančiomis savaitėmis. E, šio pranešimo tikslas - apsaugoti valstybinės viešasias lėšas. Ir todėl kalba eina apie pertvarkymo gal, e, institucijos galimybę, tačiau galbūt tai dar labiau padidins riziką, galbūt reikėtų tiesiog to atsisakyti ir pasiūlyti gelbėjimą privačiomis lėšomis. E, noriu pasakyti, kad aš tikrai palaikau šį pranešimą, šį dokumentą ir tikiuosi sėkmingai su jumis dirbti atėjančiamis savaitėmis tobulinant šį tekstą. Ponas Viegas išgūė e penkioms minutėms. tai reglamentas, dėl kurio visada iškyla problemų, nes kalba eina apie institucijas, kurios e, bando kreipti ekonomiką tą kryptimį, kur yra visiškai priešinga mūsų įsivaizduojamam ekonomikos modeliui. Todėl pasiūlymai dėl pagrindinių sandorio šalių e, besiekio finansuoti ekonomiką, e, iš tikrųjų ženkliai pablogina ekonomikos situaciją jeigu kalbame apie kainų stabilumą, kuris turi būti užtikrintas įvairių ekonominių subjektų labui, tačiau juk e, rezultatas, kurio pasiekime, tai dar didesnis nestabilumas. E, sviravimai, ypač dėl to, kad pagrindinės sandorio šalis, kurios buvo sukurtos tam, kad būt, siekiant daugiau našumo, pačios tampa didesnės rizikos veiksnių, nes kuriama dar daugiau institucijų, kurios pasidarys per nelik didelės, per nelik svarbios, kad galėtų bankrutuoti E, tai klasikinis ban, neįmanomos misijos pavyzdys. Bandome sumažinti riziką. Ir tuo pat metu kuriame institucijas, kurios bus pernelyg remėzdiškos, kad, kad galėtų, esant tam tikroms aplinkybėms, e, sužlugti. Uh, Mes suprantame, kokiu siekiu paremtas šis siūlymas, mes suprantame, kad reikia e, reguliuoti pagrindinės sandorio šalis. Ir todėl mes pritarėme beveik visoms nuostatoms atsinšams pranešime. Akivaizdžiai vienos iš šių institucijų e, n, n, n, žlugimo galimybė yra nedidelė, bet mes norime, kad ta rizika būtų sumažinta iki minimumo. Kiti klausimai, kuriems pritarėme, tai siekis sumažinti e, sudėtingą struktūrą, taip pat pagrindinio sandorio šalių nuosavybė ir, ir struktūra nuosavybės. Manome, kad būtų galima nueiti dar toliau. Mūsų akimis idealu būtų pasirinkti tokį valdysenos modelį, kuris sumažintų finansinio uh, E, turto kiekį, kuris, kuriuo disponuoja pagrindinės sandario šalis. Ir pagrindinėms sandario šalims nebūtų leista imtasi didžiausią riziką keliančios veiklos, o taip sumažintume galima nestabilumo mastą. Kitas svarbus klausimas, žinoma, yra priežiūra yra bandoma užtikrinti pusiausvyrą tarp taisyklių ir procedūrų, kurio bus griežtos, tuo pat metu užtikrinant reikalingą lankstumą ir galimybę veikti savo nuožiūrą priežiūros institucijai, kuomet prireikiantis veiksmų. Tai atrodo logiška siekti tokios pusiausviros. O pagrindiniai klausimai Mes pritarėme pasiūlymo aprepčiai, bet, turim, bet norime akcentuoti, kad, kad visos nuostolius turi prisimti pagrindinės sandoro šalis. Ir, ir tie, kurie dalyvauja sandoryje. Ir čia būtent reikėtų siekti sutaupyti mokesčių mokėtojų lėšas. Tai svarbiausia. Tačiau kitas aspektas, tai mm, ta plaukų kirpimo marža taip pat yra svarbus dalykas. Aš šiek tiek skeptiškai vertinu kai kuriuos aspektus, nes man atrodo, kad niekada nepavyks sukurti tokių taisyklių, kurios užtikrintų paprasčiausiai manomą požiūrį, tai yra e, uh, užtikrinti tų institucijų viešąją priežiūrą. E, kal, kal, ir bendro pertvarkymo fondo atveju ir bankininkysės sąjungos atveju pamatėme, kad tos kuriamos institucijos yra netinkamos, reikia struktūros, kuri būtų patikima. E, ir manau, kad tas pats scenarius kartojasi ir čia, kad tas pertvarkymos mechanizmas bus daug sudėtingesnis nei, nei norime. Uh, Bet, tačiau problemos aptariamos egzistuoja, jas reikia spręsti ir mes suprantame, kad e, būtinybė pranešime kalbėti apie šiuos aspektus, kalbame apie sisteminę riziką, kurią būtina kažkaip riboti. Ir Molis Kotkatų iš žaliųjų paskutinė mano sąraše. Ačiū pirmininkė, aš nekomentuosiu e, mūsų bendra pranešėjų santykių, man atrodo, jau apie tai daug kalbėta. Uh, Tiesiog visų pirma pasakysiu, kad mūsų manimo pranešėjų pasiūlyti pakeitimai tikrai tobulina, gerina komisijos tekstą ir mūsų, kaip šešėlinių gyvenimą padaro lengvesnį. Mes ypač vertiname tai, kad akcentuojame tai, kad e, nuostoliai turi būti paskirsti pagal tai, kaip nariai, nariai e, dalyviai sugeba e, kontroliuoti ir stebėti sanaršalių darbą ir kaip prisima tą atsakomybę. Svertiname tai, kad yra daromas skirtumas tarp įsipareigojimų nevykdymo, defaulto ir nedefaulto atveju. E, ypač eina kalba apie tai, kad nuostolių situacija būtų aiškesnė, kad būtų tada sutartiniai įsipareigojimai, būtent galvojant apie sklandų gaivinimą ir pertvarkymą. Mes galvojame, kad įrodymo našta turi būti uždėta tiem, kas ginčia valios institucijų sprendimą dėl pertvarkymo, kad jie turi įrodyti, kad iš tikrųjų netinkamas priimtas sprendimas, nėra tai geras būdas. Iš tikrųjų negali būti viešo sektoriaus įpareigojimų prisimta priešingo atveju. Ir dabar dėl pertvarkymo ir priešingos pozicijos scenarius įvertinimo mes taip pat vertiname patiktus pakeitimus. Mes ne dėl visų klausimų tai pritarėme, taip užtikrintai jaučiamės. Mes norėjome dar per, aptarti kai ką su bendrapranešiais. Pavyzdžiui, pagal 86 punktą, um, sakykime, pranešimo projekte yra numatyta didelę atsakomybę už veiklos padarinius. Mes galvojame, kad e, klyringo nariai yra komiteto nariai, tai jie irgi turi galimybę prižiūrėti veiklos riziką. Ir mes galvojame, kodėl tada reikia taip skirstyti tą atsakomybę už riziką. Toliau 87 pakeitimas e, po mm, e, sandario šalių kapitalo, kas yra toje aprieptyje ir taip pat 83 yra defaulto, ne defaulto įsipareigojimų nevykdymo ir Mm, e, atvejai Kitas dalykas yra tos funkcijos, galvojant apie tai, kad nepriklausomumas sprendimų prieimimo proceso turi būti tikrai griežtai užtikrintas, kaip yra siūloma pranešime. Tai žaliųjų pakeitimai bus sutelkti į tuos lasmus, kurie mūsų manimų leis pagerinti pasiūlymą. Tai yra, pavyzdžiui, tikslinės išimtis bankams, panašioms institucijoms nuo beilin gelbėjimo e, viešo sektoriaus lėšomis. To toliau esmos režimas ir sandorio šalių situacija, toliau pirmo lygio tekstai dėl pertvarkymo galimybės ir techninių standartų įvertinant patirtį ir kokių reikia korekcijų. Toliau reikalavimas dėl galutinės proporcijos, dėl siūlomų e, valstybinio sektoriaus priemonių panaudojimo ir kiek reikėtų viešo sektoriaus pinigų. Na ir galiausiai mes norėtumėm pateikti reikalavimą, kad sandorio šalis naudotų panaudotų um, savo maržų ir streso testų išbandymas nepalankiom sąlygom, e, informacija, kiek kuri jiems yra prieinama. Ačiū, o dabar e, lauksime tolesnio darbo su kitais šešėliniais dėl šio pranešimo. Uh, so Toliau, ar e, spontaniškai pasisakančių nėra, tai tada kreipsiuosi į pana Vilson iš komisijos, gal jūs porą žodžių tartume čia klausimu. Ačiū, pirminkė, trys komentarai. Visų pirma, Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę pateikti teisėkurnį pasiūlymą, kuris parlamento narių nuomonė yra geras pagrindas darbo šioje srityje. Antras komentaras, mes galvojame, kad nei vienas iš pasiūlytų pakeitimų Mm, nekelia rimtų problemų ir tikrai mes mielai rekomenduosime tarybai pradėti diskusijas šiuo pagrindu. Mes galvojame, kad visi pateikti pasiūlymai yra tikrai komisijos pirminio pasiūlymo patobulinimai ir mes labai sveikiname visą eilę pakeitimų, kuriuos parlamentarai pateikė, taip pat ir dėl to, kad gaivinimo planai būtų labiau privalomi, kad e, nuostolių absorbavimo e, būtų didesnį įsipareigojimą toliau. Dėl defaulto nuostoliai ir panašus dalykai toliau e, streso apibrėžimas, e, e, sandoros šalių situacija dėl kompensavimo ir gaivinimo, aišku, reikalingos tinkamos paskatos, toliau dėl ribojimo, dėl gaivinimo priemonių, tai pasiremiant praktiko rinkoje, tai kad, aišku, nebūtų dividendų ir premijų išmokėjimo galimybės, tikrai puikus papildymas komisijos tekste toliau kad nebūtų e, nei vieno kreditoriaus padėtis blokesnė, mokesčio e, mokėtų apsauga, tikrai prasmingi patobulinimai. Manau, kad bendrai vertinant tai yra puikus pagrindas tolesniems diskusijams. Ir pabaigai, dėl to, ką pasakė vienas pranešėjai, tai yra tikrai įdomu dėl ar, e, pertvarkymo fondos įkūrimo. Aš noriu paminėti, kad komisijos poveikio vertinimo studijoje mes panagrinėjame šį variantą ir lapkritį praeitą mes nusprendėme, kad tai nėra tinkamas variantas. Mes jau turime bankų tarpuskaitos nariams pertvarkymo fondą. Antras dalykas yra poveikio įvertinimo studijos ir tarpuskaitos nariai jau pasakė dėl, pavyzdžiui, įsipareigojimų nevykdančių centrinio sandorio šalių, kas yra mūsų mintis būtų kad jeigu būtų dar trečias fondas tarpuskaitos nariams, tai nebūtų tinkamas variantas, tai aš pasiremčiau būtent mūsų poveikio įvertinimo studijomis. Tačiau, kaip aš suprantu, pranešėjo pasiūlymus ir, ir parlamento narių um, išsakytus uh, komentarus, tai nėra tokia izoliuota idėja ir reikėtų tai diskutuoti parlamente ir, ir analizuoti, uh, kaip uh, tai suprantama, kad viskas susiveda į fiskalinę atsakomybę. Tai mes tikrai labai sveikiname um, tai, kad pranešėjas pasiūlė tokias diskusijas, nes tikrai jos būtų reikalingos. Ir mes galvojame, kad tai savanoriškumas būtų svarbus. Mūsų manimų fondas yra e, bendros pertvarkymo institucijos padarinys o tokia institucija yra padary, padarinys to, kad ES turėtų vieną bendrą priežiūros struktūrą. Taigi mes visų pirma turime susitarti dėl vieningos priežiūros bendros, tada dėl institucijos, tada dėl finansavimo varianto. Bet mes tikrai labai sveikiname tai, kad bendra pranešėjai siūlo diskutuoti fiskalinę atsakomybę, iškelia tą klausimą ir tikrai mes turime galvoti, kas turėtų būti visų pirma padaryta, kas po to galėtų būti padaryta. Tai tiek, pirmininkė. Uh, Dėkoju. Dar ponė Beres nori pasisakyti. <laughs> Ačiū. Nežinau, ar čia sėkminga, ar me, iš meilės santoka, ar uh, iš apskaičiavimų, bet bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti bendra pranešėjams už pateiktą pasiūlymą ir aš taip pat norėčiau pakomentuoti kelis dalykus. Pirmiausia, jeigu, jeigu yra būtinas šis pasiūlymas ir puiku, kad jis yra pateiktas, tai mes pirmiausia turime bandyti išspręsti finansinės krizės padarinius, tą darome nuo 2008 metų ir taip pat turime įvertinti riziką susijusią su sandarių šalimis ir taip pat tarptautinė bendruomenė sutarė dėl to, kad reikalinga spręsti sisteminės problemas. Taigi, išgyvename gan ramų laikotarpį finansų rinkose ir dėl to tai yra labai svarbus ir tinkamas momentas tam tikra prasme gan skubiai spręsti sisteminės rizikos problemas, sisteminės rizikas, kurios su, susijusios su sandario šalimis. Ir aš manau, kad dėl to ir svarbu išanalizuoti šį pasiūlymą. Ir man tai pirmiausia reiškia, kad viską reikia sudėti į vietas, bet aišku, reikia suprasti, surasti tinkamą seką ir eiliškumą. Negalime temti už visų virbučių, kad išspręstumėme visas problemas. Yra tam tikri pasiūlymai. Aš nenorėčiau laikyti įkaitais visų tų pasiūlymų, nes turint omenyje, kad reikalinga dalintis riziką, reikalinga imtis veiksmų rizikos prasme, tuomet viskas yra blokuojama. O čia yra labai konkretus pasiūlymas, būtent kaip pagerinti rizikos situaciją susijusią su sandorio šalimis ir kaip pereiti prie pertvarkymo ir gaivinimo, prie nugaivinimo, prie pertvarkymo, tai yra labai konkretūs pasiūlymai, reikia tai išanalizuoti dabartinėme kontekste. Na, žiūrėsime, ką reiks peržiūrėti ir pertvarkyti, bet uh, jeigu mes norime viską apibriežti ir architektūrinę, ir institucinę e, prasme, kalbant apie rinkos peržiūrą, naujam laikotarpiu, kad grįžtumėme prie to esminio rinkos klausimo, kaip užtikrinti gaivinimą ir pertvarkymą, kalbant apie sandorio šalis, tai aš manau, kad čia tokiu atveju mes rizikuojame bereikalo. Ir kitas dalykas, kaip atkurti pusiausvyrą tarp gaivinimo ir pertvarkymo ir aš manau, kad pranešėjų tikslas yra tą gaivi, daugiau dėmesio skirti gaivinimo etapui, nes labai dažnai nuo gaivinimo iškart skubame perėti prie pertvarkymo ir aš manau, kad daugiau dėmesio reikia skirti gaivinimui ir aš manau, kad šiais pakeitimais mes ir bandome užkirsti kelią tam, kad nebūtų suteikiamos paskatos veikėjams, tam tikrą prasme taip patogiai pereiti prie pertvarkymo, kad tiesiog tie veikėjai elgtųsi atsakingai to pertvarkymo, e, atgaivinimo etape. Tai, manau, yra labai svarbu. Kitas dalykas, kalbant apie pertvarkymo fondą, aš turėjau galimybės pasikalbėti apie tai su kolegomis ir su kolega Jakobu ir iš, tiekų, iš tiesų aš jau sakiau, kad man tokio fondo proporcingumo klausimas yra labai aktuolus ir aš norėčiau paprašyti, kad komisijos narys labiau plačiau pristatytų skaičius. Taigi, jeigu mes kalbame apie patikimą pertvarkymo fondą, tai tas fondas turėtų siekti apie 100 milijardų eurų. Tai kad aiškiai suprastumėme, apie ką kalbame, kad tas, e, kad tas fondas būtų veiksmingas ir kad tikrai galėtumėme kažkaip e, sukurti tokį pertvarkymo fondą, kuris e, pasitarnautų e, bankroto atveju toliau. Daug kalbame apie bankus šioje srityje, bet jeigu kalbame apie kompensavimo sistemą, taigi kalba čia eit, turėtų eiti ne tik apie bankus. Ir tai yra operacijos, kurios vyksta tose institucijose ir to irgi turime nepamiršti, nes uh, ten irgi imamasi atitinkamos rizikos. Taigi aš manau, kad kitą savaitę mes vykstame į Vašingtoną ir mm, susitiksime su turto valdytojų ir aš manau, kad e, tas sutikimas bus labai svarbus, bet aš tikrai esu įsitikinusi, kad tas turto valdytojas, kažin, ar norės prisidėti prie šios problemos išsprendimo, kalbant apie pagrindinė sandorio šalis. Dėkoju, nematau daugiau norinčių pasisakyti. Ar tikrai? Jeigu daugiau norinčių kalbėti nėra, tuomet e, pulinė tvarka suteiksiu žodį bendrautoriams. Pirmoji Kei pasisakys, o po to Jakobas. Ačiū. Trumpai, turint omenyje, kad socialdemokratų ir EKR frakcijos rengė šį pranešimą, taigi mes pristatome tikrai skirtingas pozicijas ir labai įdomu matyti, kaip visi kiti sukrenta kažkur tarp mūsų e, tų ekstremalių pozicijų. Taigi aš tikiuosi, kad galiausiai susitarsime dėl šio klausimo ir išsaugosime šį klausimą techninėme lygmenyje. Kalbant, kalbant apie bendrą priežiūros ir pertvarkymo fondą, galiu pasakyti, yra priežasčių, kodėl nebuvo į tekstą tai įtraukta, tiesiog pakeitimuose bus pateiktas šis e, siūlymas ir taip yra dėl to, kad mes nesutarėme su bendrautoriumi ir Jakobas sakė, kad e, buvo trys stambiausi bankai įtraukti į tą priežiūros ir pertvarkymo mechanizmą. Ir ne, ne vieną mėnesį buvo kalbama apie tai ir diskutuojama, tačiau norėjome čia daryti skirtumą tarp nacionalinių vyriausybių ir kad nebūtų daroma tiesiog neįtaka bankų sektoriu, tai nebuvo susiję su banko to sisteminė, sisteminiu dydžiu ir panašiai. Ir tai nebuvo kvestionuojama priežiūros kolegijos, priežiūros institucijos galimybė veikti. Uh, Ir kai 2013 metais Emyras buvo numatytas, veikia jisai kuo puikiausiai ir aš nenorėčiau, kad visas tas darbas būtų atimtas. Darbas, kuris vyksta globaliu mastu, kad tą darbą perimtų priežiūros kolegija. Taigi, kalbant apie sandorio šalis, mes turime suprasti, kad Emir yra auksinis standartas. Ir tiesiog buvo iš naujo pervertinta ta rizika susijusi su sandorio šalimis ir ta rizikos e, užskaitos sistema dabar e, veikia. Ir aš manau, kad mes turime to nepamiršti ir aš tikrai nuoširdžiai manau, kad jeigu mes atskirsime šį klausimą nuo politinių klausimų, kaip daugelis ir siūlėte, tuomet tikrai tai bus naudinga visiems, nes kuo greičiau pertvarkymo ir gaivinimo teisės aktas bus parengtas, tuo geriau bus visiems, kadangi yra geriau derinamos paskatos ir tuomet žmonės elgesi ankstyviausių įmanomų etapų, yra įtraukiami į defaultą ir, ir aukcionai gali būti pritaikomi. Ir tai pirmas, pirmasis toks teisės aktas, ties kuriuo aš dirbu ir aš nenorėjau, kad jis būtų kada nors panaudotas. Ir jeigu viską padarysime sėkmingai, jis ir nebus panaudotas, nes paskatos bus teisingai suderintos. Ir nereikės iš viso to teisės akto niekuomet pritaikyti. Dėkoju. Ačiū ir pabaigai. Jakob von Feitziger. Ačiū. Man atrodo, diskusijos buvo labai geros. Aš norėčiau pakomentuoti kelis dalykus. Pradėsiu nuo to, ką tu sakai, Brianai. Daug dalykų, ką tu minėjai, man primtina. Tačiau yra vienas aspektas, kur panašu, kad mes gal nepakankamai įvertiname šio klausimo reikšmę kalbant apie kokie žalų, e, nuostolių įsisavinimo pajėgumai yra dabar. Ir kadangi tai yra paketo dalis, mes galime kalbėti apie tai, kaip centrinis bankas ir grinųjų pinigų tiekėjai. Per vanš niekas nesako, kad 500 milijonų grinųjų pinigų prireiks tokiame fonde. Niekas nesako, kad bankų sistemoje uh, bankų pertvarkymo fondas bus visiškai nepakankamas. Mes nekart apie tai kalbėjome ir džiaugiuosi, kad šiuo momentu mes kalbamės apie centrinių bankų įtraukimą, tačiau jeigu mes taip pat kalbame ir apie mokesčių mokėtojų įtraukimą, tam tikrą prasme, nes mokesčių mokėtojai siejami su centriniais bankais per centrinių bankų pil, pelno paskirstimą arba to nepakankamą pelno paskirstimą. Taigi netgi kol nėra tos bendros priežiūros sistemos, vis tiek e, nuostolių įsisavinimo pajėgumai, apsarbavimo pajėgumai e, pertvarkymo sistemoje yra absoliučiai tinkami. Ir vėlgi, Kora, aš sutinku su daug, kuo, ką tu sakei, bet yra vienas rytis, kur aš šiek tiek dvėjoju. Nežinau, ar parlamentui būtų labai prasminga daryti skirtumą tarp politinių ir racionalių elementų. Kažin, ar mes tokiu būdu uh, pasitarnaujame šią instituciją. Tai, manau, yra neteisinga prielaida. Mokesčių mokėtojai reikalaus pasiaiškinti valstybių narių, kas vyksta. Ir jeigu mes nebūtumėme šio termino išradę per didelis, kad žlugtų, tai tada nebūtų kalbama ir apie sandorių šalis, nes tai, kad mes kalbame apie nuostolių įsisavinimo pajėgumus, racionalius pajėgumus e, pertvarkymo etape ir tie pajėgumai yra realistiški, visuomet galima sutvarkyti balansą, jeigu yra užsakymų. Taigi, realiai vertinant nuostolių įsisavinimo pajėgumai pertvarkymo etape, netgi dabar, mano manimu, yra tai, apie ką mes turėtumėme labai labai rimtai pamastyti. Man tikrai labai patiko molė, molė. Tokių e, sandorių šalių patikrinimas nepalankiausiamis sąlygomis, e, tam, kad būtų formaliai parengtas toksai mechanizmas tokių šalių e, išbandymų nepalankiausiamis sąlygomis mechanizmas. Toks siūlymas iš tiesų sveikintinas. E, tai, kas sakė Patrick Pearson, taip, eiliškumas čia yra labai svarbu ir aš visiškai tam pritariu. Ir tam tikrą prasme, čia pati ta politika, jeigu politika būtų buvusi kitokia, tai gal tuo met komisija būtų pasiūlys, pasiūlysi tą eiliškumą šiek tiek kitokį, būtų skirtingai siūlomi teisės aktai, galbūt reikėjo pradėti nuo uh, iza peržiūros ir po to perėti prie kitų dalykų, bet aš visiškai suprantu ir visiškai čia nesiskundžiu, kad būtent taip tie klausimai buvo pristatyti, pateikti ir toks tas buvo pasirinktas eiliškumas, tačiau tai nereiškia, kad mes logiškai turime susijęti savo veiksmus su ta seka, kurią siūlė komisija. Aš manau, kad visiškai būtų racionalu, jeigu mes parlamente bandytumėme susijęti tuos dalykus ir tai nereiškia, kad reikia vilkinti tam tikrų, tam tikrus, tam tikrų klausimų, kol nėra išspręsta viskas. Ir iš tikrųjų tokios strategijos mes sukiai nenorėtumėme. Tiek. Ačiū. Dėkoju. Hmm? Ačiū, Jakobai. Noriu padėkoti komisijai šešėlėms pranešėjams ir pranešėjai už visą suteiktą informaciją dėl darbų tvarkaraščio pakeitimus reikia patikti iki spalio 25-osius, tame kas parašytų, paprašytų tą terminą pratesti. Svarstysime pakeitimus lapkričio 20-ąją. O bals, mes balsuosime gruodžio 7-ąją, o ekonomikos komitete balsavimas numatytas e, gruodžio sausio mėnesį. E, E, toliau septintasis darbo tarkės punktas, šešėliniai pranešėjai informuoti apie mūsų darbą ir dabar pagal darbo tarkė prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai, antroji galimybė ir priemonės restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti. Pranešėjas Enrique Kalvė Šambon. Uh, E, noriu Jūs informuoti, kad Dekon norėjo būti susiretasis komitetas šio klausimo svarstime, tačiau mums nepavyko to pasiekti. Komisija pasiūlė, patikė šį pasiūlymą kaip bankininkystės klausimų pasiūlymo dalį. E, nemokumo ir skolų panaikinimo mechanizmas yra svarbis rytis, patikta 200. E, pakeitimų. Pranešėjas dabar rengia kompromisinius pakeitimus. Ir todėl netrukus prasidės diskusijos. Noriu suteikti žodį ponui Šambom penkioms minutėms, paskui šešėliniai pranešėjai turės penkias minutės ir paskui komisija, šešėliniai pranešėjai pasisakymai ir baigsime iki numatyto balsavimo. Pone Šabonai, jeigu esate pasirengęs galite kalbėti. Taip, esu labai pasirengęs, nes už pusvalandžio turiu eiti balsuoti dėl e, darbuotojų komandiravimo klausimo ir man tinka jūsų pristatytas e, tvarkaršys. Dabar aš perėsiu į ispanų kalbą. Noriu visų pirma padėkoti E, pranešėjams, šešėlės pranešėjams už pakeitimus ir už darbą. Tikrai gerai, pat, tinkamai patobulintas komisijos tekstas. Mes pasiekėme neblogų kompromisų ir manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas taip pat yra e, neblogas. Rytojaus, iš rytojaus šešėlinių pranešėjų susitikimą pabandžiau sugrupuoti tuos pakeitimus, kur, kuriais galima siekti kompromiso ir, ir atskirti juos nuo tų, dėl kurių um, balsuosime atskirai. Visų pirma, bendri tikslai, svarbus principai. E, reiktų nes, neardyti to, kas tinkamai veikia ir siekti bendro tikslo, užtikrinti tinkamą struktūrą, teisineiškumą, e, papildomas galimybės bei veiksmingumą. Vyk, noriu akcentuoti štai kokius aspektus. Visų pirma, noriu patikslinti, ka, ka, kas yra tos e, susijusios šalis. Kalba eina apie e, darbuotojus bei apie viešuosius kreditorius. Mano, manau, kad prevencinio pertvark, prevencinis pertvarkymas patinėme etape tikrai užtikrins daug didesnę sėkmę. Antra, Dėl iš ankstyvo perspėjimo mechanizmo manau, kad reikia parengti e, kriterijų e, sąrašą, taip pat perspėjimo e, punktų sąrašą bei sukurti interneto svetainę. Taip, taip dar pagerintume vidaus rinką šiuo klausimu. Ir dėl to, ar administracija už administravimą atsakinga institucija prisima tam tikras prievolės. Man atrodo, kad konkreti valstybė narė turėtų rūpintis susijusių šalių teisų užtikrinimu. Apie tai kalbama ir komisijos pasiūlyme. Ketvirtas aspektas - suspenda, suspendavimo galiojimas. Yra patikta įvairių siūlymų, jie nevienodė. Pavyzdžiui, yra 36 mėnesių laikotarpis, e, apie tai e, kalbėsime. Šešėliniai pranešiai turės pagristi savo, argumentuoti savo pasiūlymus, bet manau, kad nebus problemų susitariant šiais klausimais. O dėl suspendavimo pasiekmių norėčiau išgirsti jūsų nuomonės dėl kelių klausimų. Visų pirma, dėl bendros taisyklės, pagal kurią numatoma, prievolė inicijuoti e, nemok, bankrotą. Jeigu tai nepadaroma, e, jeigu bankroto procedūra nepadedama laiku, tai e, ta, ta, ta, tas teisės aktas nereikalingas, jeigu asmuo e, viską išsprendžia, savo situaciją išsprendžia. Todėl E, ar šešėlinės pranešėjams atrodo pakankamos garantijos numatytos sandorio šalims? Penktas punktas. E, manau, kad valstybės narės, kalbant apie kreditorių klases, e, turi E, numatyti minimales taisyklės darbuotojams ir pasirūpinti darbuotojais ir smulkiais verslininkais. Dar vienas dalykas, kurį man atrodo būtina aptarti, tai e, asmeniniai įsiskolinimai, asmens vardu paimti įsiskolinimai ir verslo įmonės vardu e, įgyta skola. Bendra siūloma taisyklė taikyti tą pačią procedūrą, bet man tai atrodo uh, abejotina. Man atrodo, kad reiktų atskirti asmeninę skolą nuo e, profesinės skolos, užtik, e, užkirsti galimybę pasikesinti į konkretaus žmogaus asmeninį turtą, kalbant apie Administ, kalbant apie e, administratorius bankroto, reikia numatyti visus e, e, profesionalumo ir etikos reikalavimus, taip pat kalbant apie surinktus duomenis, tam, kad būtų galima įvertinti direktyvos taikymą ir taip pat išsiaiškinti, ar šis mechanizmas yra tinkamas. Uh, turime akcentuoti kokį darbą atlieka administratorius e, ir sandorio šalis, bet ir visą tą informaciją skelbti interneto sventainėje. E, tai tiek, manau, kad mums pavyko tikrai patobulinti komisijos pasiūlymą. Ačiū, sako ponas Vandenkenderė. Man atrodo, kad bankrutuojantis, bankrutavimo momentas yra susijęs su tam tikra stigma, čia gal labiau nei Junktinėse valstijose. Apžalgos atskleidžia, kad 60 procentų verslininkų e, pasitraukusių iš verslo nebesusigražina pasitikėjimu. Man atrodo, kad turėtume ištiesti pagalbos ranką mm, tokiems žmonėms. Europoje e, ypač parama mažoms ir vidutinėms įmonėms, smulkiam verslui yra būtina, nes jiems reikia tam tikros patirties, galimybės pasinaudoti ekspertų žiniomis. Todėl būtina firma, e, įmonės restruktūrizuoti, gelbėti o ne iš karto išaldyti jų turtą. Flandrijoje įmamės papildomų priemonių, taikome, sulame papildomas pagalbos priemonės verslui, e, kad, kad jie galėtų, kad verslas galėtų atsigauti ir, ir toliau sėkmingai veikti. Bet dažnai būna per vėlu kad verslas įgytų geresnės perspektyvas, manau, šiame tekste turime, pasiūlymo tekste turime kalbėti apie iš ankstinio perspėjimo sistemas ir užtikrinti, kad ekspert kad, kad būtų nuo pat pradžių galimybė naudotis ekspertų paslaugomis. Nereikėtų čia kurti jokių kliūčių, o dėrybose dėl kompromisinių pakeitimų svarbiausia bus suderinti nevienodus nacionalinius ne, teisės aktus šiuo klausimu, jeigu tai bus būtina. Taip pat reikia pagalvoti apie tai, kaip suteikti galimybę e, nacionalinėms institucijoms dirbti taip, kaip joms bus patogiau. jeigu šalyje šios ryties nemokumą reglamentuosis teisės aktai nėra tinkamai suderinti, reikės e, taip padaryti, reikės e, imtis šių klausimų. Mes su šešėliais pranešėjais tikimės toliau tobulinti visus teikiamus pas, pasiūlymus draugės su, draugė su ponu Šamu. Sozemų frakcijos vardu ponė Berėš. Noriu atsiprašyti pono Pazolino vardu, kuris negalėjo ateiti į posėdį e, kadangi ekonomikos ir pinigų komitetas teikia nuomonę teisės komitetui e, mes ypač daug dėmesio skiriame kompromisams, kurie, kompromisams pasiūlymams, kurie bus parengti dėl per prevencinio restruktūrizavimo ir taip pat mechanizmų e, procedūrų suvienodinimo nemokumo ir bankruoto atveju reikia e, Taip pat nepamiršti, kad e, svarbiausia, svarbiausia sunkumas, nagrinėjant šį klausimą, kaip galėtume eiti priekin šiuo klausimu. Ar, pakak, ar to pakaks parodys patirtis, bet Europos parlamentas turi išsikelti plataus užmojo tikslus šiuo klausimu. E, ponas Konsolino yra pateikęs pakeitimų ir kiti socialistai ir aš čia norėčiau jos pakomentuoti, pakomentuoti keletą aspektų. Visų pirma, dėl trukmės. Manau, kad vienas iš šio teisės akto iššūkių tai, kad e, valstybėse narėse gyventinant bankroto procedūrą būtų uh, užtikrintas skaidrumas, galimybė įmonė iš naujo pradėti veikti Kad, taip pat svarbu, kad ta procedūra nesitęstų amžinai, nes tai ypač nenaudinga darbuotojams, bei taip pat ir teikėjams, bei mažų ir vidutinių įmonių tinklui, kurie visi yra priklausomi nuo, nuo šios situacijos. Dar kalbant apie restruktūrizavimą, pakeitimai, kuriuos patikė sodsdemai, akcentuoja būtinybę tinkamai vykdyti restruktūrizavimą. Ir aš tikiuosi, kad pranešėjas uh, ypač kruopšiai išnagrinė šios pasiūlymus ir nepamiršto visų, toliau duomenų rinkimas, kaip žinome, e, kalba eina apie, apie tam tikrą informaciją. Toliau, e, procedūrų skaidrumas ir priemonės, kurios paskatintų geresnės dėrybas galbūt pradinėse etapuose kai kurios priemonės padėtų tiesiog atnaujinti veiklą iš naujo. O kalbant apie konsultaciją su darbuotojais, restruktūrizavimą, kalbant apie tai, MPL komitete buvo svarstomas šis klausimas labai kruopšiai ir nuodugniai ir aš raginu pranešėją pasidomėti E, pono Serkas nuveiktų darbų praėjusioje kadencijoje, kuris patikė tikrai konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip suderinti nemokumo, likvidavimo ir e, darbuotojų įtraukimo klausimus. Ir galbūt per kompromisus e, įtraukti, kompromisų pavydalų įtraukti vieną ar kitą elementą iš to pranešimo. Ačiū, ponė Bežus. O dabar atsir vardu, kai antrą šansą gaunu. Ačiū, tikrai e, e, panas Ritiksonas atsiprašė, kad jis negali dalyvauti šiandienos posėdėje ir uh, Mm, tik tai nėra jo mm, pasiūlymų dėl kompromisinių pakeitimų. Tiesiog noriu pasakyti, kad e, svarbu kalbėti apie nacionalinius nemokumo e, režimus ir jis pasako, kad jam patinka Belgijos variantas, tačiau svarbu yra apjungti geriausius variantus į nuosikliai derančią sistemą, pritaikant ją prie e, to, kas yra svarbu, kad būtų viskas pigiau ir lengviau. Labai svarbu yra nepamiršti, kad nacionalinės teismų e, sistemos yra labai skirtingos procedūros labai skirtingos ir restruktūrizavimo kiekvienas atvejs labai skirtingas, todėl ne, svarbu nepamiršti lankstumo. Mes jums taip pat norėtų štai ką pasakyti. Visų pirma, ta bendra procedūra, viena procedūra dėl asmeninių profesinių skolų, e, kad tai neturėtų būti primetama valstybėms narėms. E, ir mes norime, kad 23 straipsnio pirma dalis atitinkamai būtų pakeista ir mes taip pat džiaugiamės dėl kitų pakeitimų tą pačią kryptimį. Toliau, dėl praktiko tos ryties paskir, specialisto paskirimo neturėtų tai būti privaloma. Mes norėtumėm, kad čia penkto straipsnio straipsnio trečios dalies pirm, įžanginis sakinys ne, e, atitinkamai būtų pritaikytas. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie visiškai aiškius atvejus, kur nedaug kreditorių. Trečia, verslininkams yra labai svarbu turėti prieigą prie aiškios informacijos, jeigu jiem kila sunkumai, jeigu jie nori iš naujo pradėti e, viską. Taigi mes teikiame pakeitimą dėl valstybių narių, e, kad jos turėtų pateikti tą informaciją komisijai, kad būtų lengviau Uh, Atsiprašau. Jūs kalbate labai greitai ir vertėjai negali jūsų išversti, išgirdau tokią pastabą, tai aš labai prašau um, kolegės um, kalbėti lėčiau ir pakartoti paskutinius du, tris sakinius, nes mane tikrai labai domina jūsų sakomas tekstas. Antrą, kurį punktą pakartoti. Antras, specialisto paskirimas neturėtų būti privalomas kiekvienais atvejais. Mes pritarėme komisijai, mes siūlome, kad penkto straipsnio trečios dalies išžanginis sakinys būtų nepakeistas. Ne visuomet reikalinga, tai kartais tai nenaudinga, kartais tai netitinka skolininkų interesų, ypač kai atvejs yra visiškai paprastas ir kreditorių yra nedaug. Trečia, labai svarbu verslininkams turėti galimybę gauti aiškę informaciją, jeigu jie susiduria su sunkumais arba jeigu jie nori viską pradėti iš naujo. Todėl uh, Mes taip pat pateikėme pakeitimą dėl to, kad valstybės narės turi pateikti tą informaciją komisijai tam, kad būtų galima palengvinti jos darbą ir sumažinti administracinę naštą, renkant visą šią informaciją iš visų valstybių narių. Mes Liūnės dar pabaigoje noriu pasakyti, kad jis tikrai e, lauks bendro darbo, rengiant kompromisinius pakeitimus nuo pat rytoj ryto. Labai ačiū, Kei. Aš manau, kad tikrai galėsite pasikeisti informaciją ir raštu, jeigu ką, aš nežinau, ar dar kas norėtų pasakyti pagal spontaniškus pasisakymus, panas Viegas. Norėčiau pasidalyti tik keliomis mintimis, kurias atsentė kolega Paloma Lopes. Tik sutelksiu dėmesį į kelis pagrindinius dalykus, į kuriuos jie atkreipė mano dėmesį. Taigi, visų pirma, darbuotojai turi būti mūsų prioritetas šioje direktyvoje. Jų teisės turi būti garantuotos ir apsaugotos. Taigi, reikia nepamiršti, kad tai yra mūsų prioritetas ir tikrai neturėtų būti nuostoliai ar, ar visa našta dėl pertvarkymo ar, ar gyvinimo perkeltančių pečių. Tai jeigu eina kalba apie restruktūrizavimą, darbuotojų situacija turi būti mums svarbiausia šioje direktyvoje, nes e, jie yra jie yra pagrindiniai kreditoriai ir pagrindinis e, įmonės turtas. Taigi, jeigu eina kalba apie restruktūrizavimo strategiją, visa tai turi būti formuojama palaikant dialogą su darbuotojais. Jie turi būti įtraukti į atitinkamų institucijų darbą, kuomet tas lausimas yra aptariamas, turi, jie dalyva, tu, tu, turi būti rengiamos e, kreditorių mm, asamblėjos, specialūs tokie forumai. E, Paloma Lopes dar norėtų pasakyti, kad darbuotojai visuomet yra bet kokios firmos įmonės e, esmė. Uh, Todėl jų balsas turi būti išgirstas bet kurio restruktūrizavimo atveju. Jie turi būti ir bet kokių institucinių sprendimų ar susitarimų esmė taip pat. Greens. Ačiū žaliųjų vardu. Manas Gygold yra šešėlinis, bet jūs kalbėsite jo vardu, taip? Ačiū pirmininkė Gygold vardu. Aš norėčiau perskaityti štai tokią pareiškimą. Mes sveikiname pagrindinius siūlomos direktyvos tikslus mažinti rimčiausias kliūtis kapitalo dėjimui per sieną, kurie kyla dėl to, kad administraciniai e, restruktūrizavimo e, reikalavimai yra skirtingai skirtingose valstybėse narėse. Labai svarbu, aišku, nubrėžti aiškę liniją, kad reikia tvirtesnių restruktūrizavimo ar nemokumo mm, e, nuostatų, nes tai, aišku, kreditorių situaciją sustiprins, sumažins blogų paskolų kiekį, ypač pagerins bankinio sektoriaus darbą ir, ir tai yra labai svarbu, galvojant apie mūsų komiteto darbą. Norim padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir už pastangas papildyti um, komisijos pasiūlymą. Mes taip pat sveikiname sveikiname tą faktą, kad tiek daug mūsų pakeitimų buvo integruoti į kompromiso projektus praeitą savaitę, ypač visų pirma dėl to, kad reikia sustiprinti ankstyvoje perspėjimo rodiklių sistemą, kur, kurie gali parodyti, kad verslas neigiamai kažkaip tai valsionuoja toliau antrą dėl duomenų surinkimo taip pat. Tačiau ir liko ir labai svarbių klausimų, kurie nebuvo išspręsti ir kuriems dar reikia dėmesio. Mes norime tikrai apsaugoti darbuotojų teisės nemokumo ir ankstyvo perspėjimo persverkimo procedūrų etapuose ypač, kad tinkamos apsaugos priemonės būtų pritaikytos. Darbuotojų teisė yra ypač svarbi į informaciją ir konsultavimas visais. Darbuotojai um, turi besąlygiškai būti atleisti nuo privalomo išieškojimo ir e, Pavyzdžiui, jeigu būtų atviri, atviri ieškiniai dėl atlyginimų, tai aišku, tai turėtų neigiamo poveikio darbiniams santykiams ir profesiniais laisviai, tai darytų neigiamą poveikį. Taip pat yra labai svarbių minimalių harmonizavimo priemonių, kur, kurios yra siūlomas, tačiau nėra holistiškai pažiūrėta į harmonizavimą visoje ES ir nesiekiama esminių um, nemokumo teisės aktų aspektų harmonizuoti. Todėl mes turėtumėm į peržiūros punktą atidžiau pažiūrėti, kas yra numatyta direktyvoje. Mes pripažįstame, kad yra daug teisinių um, administracinių iššūkių, kurį, su kuriais holistinis požiūris, tačiau jeigu nebūtų tai padaryta, tai tik tai dar labiau nustumta į, į ateitį, nebūtų padaryta tai, kas yra reikalinga dabar derinant valstybių narių nuostas ir todėl gerai veikiančios kapitalų rinkų sąjungos mes nesukurtumėm pakankamai greitai. Ačiū ir, ir Sadračiak iš komisijos. Much, Let... Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai aptarti ir pozityvius dalykus, ir kai, kurius, kai kurias išsakytas abejonės dėl komisijos pasiūlymo. Labai džiaugiuosi, kad jūs pritarėte iš ankstinio perspėjimo sistemoms. Es, esame pasiryžę detaliau jas įvardinti ir to nepadarėme dar kol, kol kas dėl to, kad kai kuriuose valstybės narėse nėra žinomos tokios sistemos. Taigi mes norime, kad sistema išliktų lanksti. Dėl duomenų surinkimo mes sveikiname tai, kad pritarta yra mūsų pasiūlymui. Taip pat dėl to, kad tų ekspertų paskirimo procedūra nėra iški. Jeigu tai yra nedidelė įmonė, tuomet tokio eksperto paskirimas yra labai brangus. Dėl to norėčiau pasakyti, kad MBI nėra įtraukta į restruktūrizavimo procedūras. Ir toliau bendras ar skirtingas vartotojų traktavimas, ypač jeigu kalba eina apie vieną verslo operatorių, tai visose valstybėse narėse, išskyrus vieną valstybę, vartotojų procedūros yra taikomos restruktūrizavimo atveju, tačiau ne visose valstybėse narėse kalbama apie verslo skolą. Tai mes dėl to ir skiriame visą dėmesį verslo skoloms, nes tokiu būdu būtų galima sutaupyti procedūros kaštus. Toliau kalbant apie darbuotojų apsaugą, direktyva, kurią mes siūlome, joje visapusiškai yra pritariama tam, kad darbuotojai turi būti įtraukiami į konsultavimo procesą. Tikslas nebuvo keisti situacijos statuso, kuris dabar jiems yra suteikiamas pagal ES teisės aktus. Taigi šis elementas yra aptariamas, tai- tačiau taip, kad darbuotojai išsaugo visas savo teisės pagal dabartinį savo statusą, atsižvelgiant taip pat ir į šį naują, naujai siūlomą restruktūrizavimo mechanizmą. Ir galiausiai dėl lankstumo bendroje sistemos struktūroje labai sudėtinga išsaugoti pačius geriausius elementus dėl to, kad sistemos labai skiriasi valstybėse narėse. Taigi mes bandėme pateikti bendrus reikalavimus, kur numatyta daug galimybių veikti pačioms valstybėms narėms, tose rėmuose, kuriuos mes apibrėžėme. Ir tai yra tam tikras kompromisas tarp lankstumo ir bendrų standartų, tačiau labai sudėtinga yra apjungti tas sistemas, nes tos sistemos yra visiškai skirtingos, nėra bendros restruktūrizavimo sistemos ES valstybėse narėse. Dėkoju. Ačiū. Dabar pakviesiu šešė, e, atsiprašau, pranešėją pasisakyti pabaigai. Ar jis norėtų? Taip, žinoma, rytoj puikiai padirbėsime ir aš optimistiškai nusiteikęs esu, nes visą tai, ką girdėjau, uh, Panašu, kad nesu, nesukurs esminių kliūčių. Pritariu savo bičiuliui Tomui, kad priežastis, kodėl mes tą darome, ir yra išsaugoti įmonių gyvybę, išsaugoti verslą, verslumą, verslininkystę, kad verslininkai nebūtų smaugiami. Tai mes tą ir darysime. Toliau poniai Beres norėčiau pasakyti, kad e, pritariu jai. Ji kalbėjo apie skaidrumą, tai, kad reiktų vengti disbalanso situacijų, kad būtų atsižvelgiama į veiklos nutraukimą. Aš manau, kad e, tai yra visiškai racionalu, toliau dėl duomenų ir galiausiai galiu jai pasakyti, kad aš jau 30 metų draugauju su Aleksandro Serkas, Aleks Jis visai šalia mane sėdi ir su juo kalbuosi gan dažnai ir pasikalbėsiu prieš šešėlinių pranešėjų susitikimą, kad tiksliai žinočiau jo nuomonę. Nes jis perims, mes perimsime jo siūlymus, tos protingus siūlymus. EKR siūlymai iš tiesų labai naudingi dėl 23 pakeitimo. Bendradarbiavimas techninė prasme labai sėkmingas, tačiau visuomet susidurime su ta problema, kad mes siekiame daugiau Europos nei EKR frakcija ir tai yra klasikinė situacija, žiūrėsime, kaip mes čia išspręsime tą problemą. Sutinku su tuo, ką sakė ponas Viegas ir norėčiau padėkoti padėkoti ponui Urtasun už jo malonius žodžius. Taip pat jisai sakė, kaip ir ponia Beres, ir kaip ponas Viega sakė, kad reikia nepamiršti darbuotojų vaidmens. Taip, reikia į tai atsižvelgti. Žinoma, aš labiau pasisakau už ES integraciją ir mes neturėtumėm čia iš išmušti pusiausviros, reikia surasti tokį gerą techninį sprendimą. Aš nenoriu, kad būtų per daug at, išskiriami tie žmonės, kurie daugiau nei aš masto apie subsidiarumą. Bet aš dar tik tai du dalykus norėčiau paminėti. Jau užimtumo komitetas patvirtino savo poziciją, tai mes galime iš jų pasi, paimti tam tikro įkvėpimo. Aš ten buvau šešėlinis pranešėjas. Uh, Dar norėčiau pasakyti, kad kalba eina, kaina, eina apie finansinį restruktūrizavimą. Yra specialos paskolos numatytos darbuotojams, kalbant apie kreditorių situaciją. Ispanijoje yra tokia sistema, tai yra specifinės e, paskolos, nes darbuotojai yra labai specifiniai kreditoriai, čia ne kokie tai bankai, tai reikia to nepamiršti ir kalbėti apie jų dalyvavimą. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė komisija. Nėra prasminga atimti bent milimetrą tų teisių, kokias turi darbuotojai. Aš tikrai tam pasipriešinčiau. Taigi, tikiuosi, kad tikrai patobulinsime komisijos siūlymą ir norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms už pagalbą. Ačiū. Dabar kaip sykis yra po 5.15, kaip jūs ir prašėte. Darbo e, grafikas, e, lapkričio 6 dieną balsuosime, 7 lap, e, svarstysime pakeitimus, 7 lapkričio yra terminas jūri komitete ir po to lapkričio 21 dienos svarstysime ir e, balsuosime sausio mėnesį. Taigi dabar vėl nutraukiamas postis, nes turime laiko iki balsavimo. Ačiū. Dear colleagues, we can start our. Kolegos, pradėsime balsavimą. Bet visų pirma, e, tikrinamasis balsavimas, patikrinsime, prašau balsuoti. Right. Susilaikysiu balsuojant šiame balsavime.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 Tuomet pradedame balsavimą nuo pono Hofmarko pranešimo dėl Europos semestro, bet prieš tai noriu suteikti žodį pranešėjui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Įvyko geras, išsamus darbas siekiant kompromisu. Noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už jų pastangas. Ir manau, kad visi gavome naudos iš šio e, darbo, bet noriu pakomentuoti perspektyvą. E, mūsų laukia dar vienas pranešimas, kuris e, ateina iš Employment komiteto. Jis liečia klausimus nesusijusius su šalims skirtomis rekomendacijomis. tai yra susijęs su ekominos, ekonominės politikos pasiekmėmis tai, ir, ir tai kelia problemų. Šiandien šio klausimo nesvarstysime, nes siūlau iš karto pradėti balsavimą, bet noriu tik informuoti Jūs, kad e, iškyla tam tikrų. E, klausimų reikia pasirengti plenarniai sesijai, netaip ne, ne paprasta ir nelengva dirbti, nes iš tikrųjų čia svarstome du pranešimus dėl vienos dalies nesidėrėjome, ji neaptarta, tai nėra procedūrų dalis, nei aš, nei šešėliai pranešiai, nei šis komitetas šio, nes šito nesvarstėme. Ir tai atsiliepia politikai. Tai nesusijęs su šalims skirtomis rekomendacijomis ar ekonominė politika. Tai problema, kurią, manau, taip pat reikės e, spręsti ateityje, nes šiai procedūrai tikrai negalime pritarti. Ačiū pranešėjai, aš pritariu jūsų išreiksam susirūpinimui ir būtent dėl to mes tai akcentuojame ir bandome e, keisti semestro sistemą, nes dėl, dėl dabartinės sistemos iškyla rizika, kad e, atskiri kompiuterė nenusekliai dirbs šiuo klausimu. E, Todėl esame tikrai nusiteikę situaciją ateityje pagerinti. Ir todėl prieš e, balsavimą plenarinėje sesijoje frakcijos, žinoma, apsispręs, kaip balsuoti. Dabar balsuojame. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, Tikriname. Iš naujo prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. B kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. C kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. D kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta pritarta. E kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. F kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. G kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. H kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tai kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 152 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. J kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. K kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. L kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. M kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 216 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 220 už, prieš susilaikę. Ta pačia dauguma atmestas. Turėtume patikrinti, Norite tikrinti? N kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. O kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. P kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Q kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. R kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 263 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. S kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. T kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. U kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. V kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. W kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. X kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 345 kompromisas, pakeitimas už prieš susilaikė atmestas, Y kompromisas už prieš susilaikė pritarta, Z kompromisas už prieš susilaikė pritarta, AA kompromisas už prieš susilaikė pritarta, AB kompromisas už prieš susilaikė pritarta, AC kompromisas už prieš susilaikė pritarta. AD kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 407 pakeitimas už prieš susilaikė pritart, atmestas. Dėl MPL pakeitimų nebalsuojame. Ir turime balsuoti toliau dėl regi pirmojo. Trisdešimt šeštajame puslapyje, bent jau mano balsavimo sąraše. Regi pirmasis, kas už, kas prieš, Tikriname. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. Regi antras. Tik, dėl, tik paskui dėl paskutinio sakinio. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. Ta pati dauguma. Regi penktas už, prieš susilaikė. Pritarta. Regė aštuntas už, prieš. Tikriname, kaip balsavome. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. Regi devintas mm, punktas už, prieš, susilaikė, atmestas. Regi dvyliktasis punktas už, prieš, susilaikė, atmestas. Regi 14 už, prieš susilaikė atmestas. Regi 15 už, prieš susilaikė atmestas. Regi 17 už, prieš susilaikė atmestas. AE kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. AF už prieš susilaikę pritarta. 20 pakeitimas už prieš susilaikę atmestas, AG kompromisas už prieš susilaikę pritartę, AH kompromisas už prieš susilaikę pritartę, AI kompromisas už prieš susilaikę pritartę, AL kompromisas už prieš susilaikę pritartę, 45 pakeitimas už prieš susilaikę atmestas, 49 už prieš susilaikė atmestas. 52 už prieš susilaikė atmestas. Vardinis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Prašau balsuoti. Platus sutarimas. Balsuoti baigėme. 33 už, 8 prieš, 5 susilaikė. Sveikiname pranešėją bei dėrybinę komandą. Dabar periname prie keleto e, prieštaravimų patvirtinimo, kuriems pritarė pranešėjai bei koordinatoriai mūsų komiteto. Man atrodo, kad tai pagristas sprendimas. Visų pirma, žodis pranešėjui. Pone Langelai, nes dėl jūsų pranešimo bus balsuojama. Noriu trumpai pakomentuoti tuos e, pasiūlymus pagal deleguotosios teisės aktus, aktų procedūrą. Viskas atrodo lyg ir gerai, bet birželio. Gegu, iš pradžių buvo jie patikti gegužės birželio, paskui birželio liepos mėnesiais, o galiausiai rugsėjo pabaigoje. Dėl to sutarėme su pirmininku ir nusprendėme prašyti komisijos pagal teisėkuros procedūrą e, nu, pratesti terminą iki spalio pirmosios turė, viskas turėtų galioti iki, iki e, vasario 23-osios, tačiau vartotojams ir mažos ir vidutinėms įmonėms svarbu. Terminas perkeltas, nukeltas iki 2018 spalio pirmosios dienos. Būtent todėl teikiami šie pakeitimai, nes valstybės ir įmonės neturės galimybės anksčiau perkelti šių pasiūlymų į savo teisės sistemą. Pane Breš, ačiū noriu paremti pranešėjo pasiūlymą ir paaiškinti, kodėl mes e, prašome atidėjimo šio pasiūlymo. Ne pirmą kartą pagal deleguotojų teisės aktų procedūrą laikas nuo tokio teisės akto įsigaliojimo ir e, konkrečiaus įstatymo įsigaliojimo yra trumpas ir būtent dėl komisijos pasirinkto tvarkaraščio mes esame verčiami keisti darbų tvarkaraštį. Gaila, kad taip yra, bet mes norime atkreipti dėmesį tai atsakingų komisijos atstovų, kad tokios situacijos nesikartotų, nes kiekvieną kartą Europos parlamentui tenka atidėti kokią nors teisės akto įsigaliojimo datą, nukelti ją. Na, jeigu tai nėra komisijos strategija, sakyčiau, kad tai nėra geras e, pavyzdys e, ateičiai. Ačiū. Sako pirmininkas, nematau kitų prašančių žodžių, todėl galime pradėti balsuoti. Visų pirma, balsuojame dėl kelių punktų. Kalba eina apie E, siūlymą atmesti pasiūlymą dėl deleguoto teisės akto, dėl produktų priežiūros ir e, valdysenos reikalavimo draudimos įmonėms ir draudimo polisų distributoriams, kas už prieš pritarta. Toliau dėl nurodomosios dalies punktų balsuojame už prieš susilaikę pritartą. A konstatuojamosios dalies punktas už prieš susilaikė pritarta, B konstatuojamosios dalies punktas už prieš susilaikė pritarta, pirmasis pakeitimas C konstatuojamosios dalies punktai už prieš susilaikė pritarta ir balsuojame dėl teksto su pakeitimais, vardiniu balsavimu prašau balsuoti. Vote is closed. Baigėme balsuoti. 41 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Toliau antrasis deleguotosios teis, deleguotasis teisės aktas. Yes, sorry, yes. Uh, are voting with the, to the second. Uh, so original text part. Pradinis tekstas, pirmasis, antrasis punktai už, prieš susilaikė pritarta. Nurodomosios e, dalies pirmas devintas punktai už, prieš susilaikė pritarta. A. Konstatuojamosios dalies punktas už, prieš susilaikė pritarta. B. Konstatuojamosios dalies punktas už, prieš susilaikė pritarta. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Dėl viso pasiūlymo su pakeitimais, vardiniu balsavimu balsuojame. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 40 už, 4 prieš 2 susilaikė. Sveikinimai. Ir manau, kad nusintėme aiškę žinę dėl e, priežasčių, kurias pristatėme ir apgailestaujame dėl to, tai ne pirmas atvejais atidėjimo, reikia ateityje tai apsvarstyti. Tačiau turėtume vengti panašių atvejų pasikartojimo. Kita vertus, aš tikiuosi, kad komisija laikysis parlamento rekomendacijų, nes pranešėjo sprendimas siūlyti atidėjimą yra prakristas šiuo atveju ir susilaukė plataus komiteto narių palaikymo. Dabar balsuojame dėl siūlymo neprieštarauti dėl MIFID deleguotojo e, reglamento. Markus, žodis tau. Ačiū. Aš tik norėčiau pasakyti, kad ESMA institucija prieš metus jau parengė mm, pat tarimus, gairias komisijai ir prireikė metų, kad e, galėtume dėl to balsuoti. Niekas nepasikeitė per tą laiką, bet nusprendėme e, balsuoti dėl neprieštaravimo, kadangi sistemos turi būti suderintos viena kitą atitikti. O prireikė metų e, per kuriuos esma institucijos techniniai konsultaciniai patarimai nepas, ne, nesikeitė, nebuvo keičiami. Norėjau tik tai pridurti šį komentarą, kad būtų viskas aišku. Ačiū, sako pirmininkas. Balsuojama dėl pirmo ir antro e, punktų už prieš susilaikė pritarta. Dėl e, nurodomosios dalies punkto už prieš susilaikė pritarta. A, konstatuojamosios dalis punktas už, prieš susilaikė pritarta. E, B konstatuojamosios dalis punktas už, prieš susilaikė pritarta. C konstatuojamosios dalis punktas už, prieš susilaikė pritarta. D konstatuojamosios dalis punktas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar dėl viso pasiūlymo teksto su pakeitimais vardiniu balsavimu prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 41 už, 4 prieš, 1 susilaikė, pritarta. Sveikinamai. Ir galiausiai dar vienas siūlymas neprieštarauti dėl netiesioginių tarpuskaito susitarimų. Nežinau, ar ponas Lankinas norėtų ką nors pasakyti, pakomentuoti. Čia iškyla ta pati problema, kurią minėjo ponas Ferberis. Viskas galėjo vykti daug anksčiau. Emir direktyvos peržiūrėta delegacija yra jau pateikta ir tai yra pirmasis reglamentas pagal deleguotoją procedūrą teikiamas. Tikrai reikia siekti geresnio bendradarbiavimo su komisija. Pirmininkas, ačiū. Pirmas ir antras punktai, kas už, prieš susilaikė pritarta. Konstatuojamosios dalis, e, nurodomosios dalies punktai už, prieš susilaikė pritarta. A, konstatuojamosios dalies punktas už, prieš susilaikė pritarta. Man atrodo, kad galima dėl visų konstatuojamosios dalies punktų barsuoti draugę už, prieš susilaikė pritarta. Dabar dėl viso teksto su pakeitimais, vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 41 už, 44 prieš, vienas susilaikė. Sveikinimai. Autoriui balsavimas baigtas ir periname prie kito mūsų darbo tarkės punkto. Pirmininkausiu, aš veikiausiai, sako pirmininkas. Roberto, I will, I will have reaction. No, no, no problem. I will wait for Fine. It's this item now. Okay, so now we are. Uh, yes, uh, we move to point 13. Periname prie. Uh, e, 13 darbo tvarkės punkto, nu, kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis, tai yra nuomonė, kaip žinote. Lybė yra pagrindinis komitetas, mūsų nuomonės referentė yra Eva Žoly. Turime 69 pakeitimus, kuriuos reikia apsvarstyti. Suteikiu žodį pranešėjai. Prašom. Four minutes. Thank you. Keturias minutės. So... Ačiū. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo su su manimi kartu rengiant nuomonę konkomiteto dėl um, kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis. Buvo tikrai Strasbūrė, paskutinis susitikimas per plenarinę sesiją labai vaisingas ir parengėme, mano manimu, labai gerų kompromisų. Be siūlomų kompromisų aš dar norėčiau akcentuoti kai kuriuos momentus, kurie uh, Mm, mano manimu, turėtų būti pridėti prie mūsų ekon nuomonės, e, kadangi um, mokesniai įstatymai yra papildomi įstatymai, tai jie tokiais turi būti laikomi, nežinau, kokios yra sankcijos valstybės narėse. Uh, Komisijos pasiūlyme yra numatoma vienerių metų kalėjimo bausmė, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse nėra numatoma laisvės atėmimo bausmė, todėl reikėtų, mano manimo, nu, sakyti, kad tokie nusikaltimai yra papildomi nusikaltimai, nes nežiūrint, kokie, e, kokia būtų pagrindinė bausmė. Ir aš siūlyčiau padidinti maksimalų įkalinimo terminą iki, nuo ketverių iki penkerių metų, nes tai yra nepaprastai uh, uh, mm, rimti nusikaltimai. Taip pat, jeigu eina kalba apie mm, uh, pagalbą sam buvimą bendrininkais ar slėpimą nusikaltimo, tai turi būti irgi nusikaltimas. Kai kurios valstybės narės numato menkesnę sankciją, jeigu yra mm, padedama įvykdyti nusikaltimą uh, Tačiau valstybės narės, aišku, gali pačios laisvai nustatyti, koks turėtų būti minimalus, kokia turėtų būti minimali bausmė tokių nusikaltimų vykdytams. Taip pat aš manau labai svarbu numatyti papildomas sankcijas kaip kad, pavyzdžiui, draudimą sudaryti sutartį su viešojo sektoriaus institucijomis, subjektais, arba neturėti teisės gauti um, išmokas iš Europos fondų, pavyzdžiui. Dėl sunkinančių aplinkybių Man atrodo, mes čia galėtumėm e, numatyti dar dvi papildomas e, sunkinančias aplinkybas. Jeigu pinigų plovimas, uh, Mm, išplaukia iš su terorizmu susijusią veiklą, tai turi būti sunkinanti aplinkybė. Taip pat, jeigu yra uh, PEPS uh, e, įtraukta, tai yra ypač neapsaugoti asmenys, jeigu yra traukiami. Tai irgi sunkinanti aplinkybė turi būti. Taip pat mes prašome paaiškinimo dėl uh, prokurorų kompetencijų, nes dabar, kaip komisija siūlo tą tekstą, yra teisnis netikrumas. Tai mes sakytumėm, kad reikia e, pirmenybę nustatyti tam tikriems faktoriams. Visų pirma, teritorija, kur nusikaltimas yra įvykdytas. Antra, e, nusikaltėlio pilietybė, kilmės šalis. Galiausiai teritorija, kur nusikaltėlis buvo surastas. Aš sakyčiau, kad reikia taip pat naudotis Eurojustų, kad būtų galima palengvinti bendarbiavimą. Tikrai labai svarbu būtų priminti, kad tokia galimybė egzistuoja. Tai dabar laukčiau jūsų nuomonių. Aš labai tikiuosi, kad jūs galėsite palaikyti mūsų siūlomus kompromisus. Thank you very much. Mr. I don't see Mr. Thomasman. Is there any people? Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ar yra EPP? E, Kos nors, kas galėtų vietoje pono man pasisakyti? Ne. Tada socialdemokratų vardu Baji. Euh, Ačiū pirmininkė, taip tikrai yra nepaprastai svarbus klausimas. Mes žinome pinigų plovimas, kokį daro uh, Mm, kokius daro padarinius, kaip tai yra siejama su kita nusikaltiliška veikla. Iš tikrųjų, tai yra astronomiškos sumos, kurios yra išplaunamos ir tai yra naudojama taip pat ir terorizmui finansuoti. Taigi, Pavyzdžiui, Panamos tyrimo komitetas analizavo šį klausimą ir nu, pasakė, kad tikrai labai didelis yra tos problemos mastas. Ir galima tik pasveikinti komisijos pasiūlymą, kur būtent siekiama palengvinti bendarbiavimą per sienas, nusalant minimales e, taisyklės um, pinigų plovimo srities nusikaltimų tyrimo. Ir, e, kovos su baudžiamosios teisės priemonėms rytyje. Tikrai galvojame, kad Evo Žaly pasiūlyti pakeitimai sustiprina tekstą, ypač, pavyzdžiui, kuris siūlo išplėsti apibrėžimą fiskalinių nusižengimų, nusikaltimų, kurie įrašyti uh, Mm, į visą sąrašą dėl pinigų plovimo, taip pat, kur yra kalbama apie maksimales bausmes pinigų plovimo um, veiklos dalyviams, vykdytojams. Um, toliau, pavyzdžiui, kur yra pagrindinis nusikaltimas ir pinigų plovimas papildomas um, nebūt, tai ne visuomet yra žinomos visos aplinkybės. Antras dalykas, kad um, reikėtų atsijėti uh, pagalbą uh, pinigų plovimo nusikaltimą vykti nuo tokių dalykų, kaip pavyzdžiui skatinimas tai padaryti. Toliau kitas dalykas yra dėl to, kai kuomet vienas asmo padeda kitam asmeniui vykdyti bendrininkavimo klausimai ir tikrai noriu e, padėkoti už šešėlinių pranešėjų susitikimą, kurio rezultatas labai pozityvus. Mr. Luke, on behalf of Mr. Fox. Ponas Liukė vietoj pono Fox. Ačiū. Ponas Foksas atsiprašo, kad negalėjo šiandien čia atvykti ir paprašė perskaityti pareiškimo jo vardu. Tai aš tą ir padarysiu. Pirmiausiai jis dėkoja pirmininkui Aš pasiūliau pakeitimus tam, kad būtų proporcingai įvertinta situacija ir jeigu valstybės narės nori tai kurti nacionaliniu lygmeniu, tai jos ir galėtų tai daryti. Kitos frakcijos nepritarė tokiam požiūriui ir buvo dubliuojami pakeitimai, kurie buvo skiriami pana komiteto, tyrimų komiteto pranešimui ir kitiems. Mano frakcija nenorėtų plėsti šio pasiūlymo priepties. Yra nemažai pakeitimų, kuriems nepritars mano frakcija. Mokesčių klausimai yra valstybių narių kompetencijos klausimai ir jie neturėtų būti minimi šiame tekste. Reikalavome, kad būtų sumažintas akcininkų riba iki 25 procentų, tai praktiškai įgyvendyti labai sudėtinga ir niekas nereikalavo, kad horizontualių jų pagrindų būtų apsaugomi informatoriai. Nėra šiais pakeitimais yra nėra šiais pakeitimais užtikrinamas praktiškas ar subalansuotas požiūris. Dabar baudž, baudžiam, baud, nuobaudos, kurios yra taikomos. Mano frakcija labai skeptiškai vertina baudžiamosios teisės priemonės, bet pažiūrėsime, kokie bus parengti kompromisiniai pakeitimai. Taigi aš laukiu bendro darbo su šešėliniais pranešėjais. Toks e, Ashley Fox pareiškimas. O aš asmeniškai norėčiau pridurti, kad aš šiek tiek nepritariu ponui Foxui. Uh, nes man atrodo, kad 25 procentų dalies sumažinimas nėra racionalus. Yra racionalus ir labai svarbus, taip pat reikia paminėti ir tai, kad informatorių apsauga yra labai svarbus uždavinys, kurį, kurio turėtų imtis Europos parlamentas. Tačiau aš manau, kad būtų svarbu pabrėžti ir nepelno siekiantį pobūdį nefinansinį pobūdį, kai yra atskleidžiama informacija informatorių. Turint omenyje, jeigu laikomas iš šio kriterijaus, tuomet tikrai turime kažką nuveikti, kad galėtumėme apsaugoti tokius žmonės. Ačiū. Dėkoju. Kuomet kalbame tema, kuri yra susijusi su pinigų plovimu, ir informatorių apsaugą. Gavome baisių neseniai žinių, kad žurnalistė Dafne Kariuana Galicija, kuris suvaidino labai svarbų vaidmenį kartu su kitais žurnalistais, kuomet buvo atskleista įvairios informacijos, kai buvo vykdomi tyrimai dėl Maltos ir Panamos dokumentų, ją ja, Ji žuvo dėl to, kad sprogo sprogmuo Maltoje. Tai iš tiesų labai liūdnos žinios ir mes pasmerkėme griežtai tokį išpolį. Aldė šešėlinio pranešėjo nematau, tai gal Eva Žaly nesako pirmininkas, atsiprašau. Pirmiausia, turime užbaigti pasisakymus frakcijų vardu, bet kitų frakcijų atstovų nematau. Tai tada žodis dabar komisijos atstovui. Jarubuzma, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, tikrai žinios labai liūdnos. Aš norėčiau išreikšti užuojautą žurnalistės artimiesiems ir galiu pasakyti, kad informatorių apsauga yra labai aktuali ir komisijai. Aš, aišku, ne, neminiu jokio konkretaus pasiūlymo, tačiau manau, kad horizontaliai turime užtikrinti tą apsaugą ir ne tik kalbėti čia apie tai finansinių nusikaltimų kontekste. Taip pat aš norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta, kad ši direktyva kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis yra prevencinio pobūdžio sistema, kurią jūs dabar peržiūrite ir trilogo posėdžiuose. Ir galbūt kai kurie pakeitimai geriau būtų integruojami tenais. O kalbant apie baudžiamosios teisės priemonės reaguojant į pinigų plovimą, tai yra apibrėžiamas ir pinigų plovimas ir taikomos e, sankcijos ir taip pat mes pritarėme pranešimo pagrindiniams pasiūlymams ir pagrindinis dalykas yra tai, kad pinigų plovimo apreptis turi būti pakankamai plati, kad būtų įtraukiami visi rimti nusikaltimai, kaip sakė ponia Žoly. Pasiūlyme kalbama ir apie mokestinius nusikaltimus ir turime pakalbėti apie tai, kaip tai gerė, geriau galėtumėme nušviesti direktyvoje. Komisija, aišku, ne, nevertina tų pakeitimų, bet pirmas įspūdis iš tiesų labai pozityvus, pavyzdžiui, kaip yra taikomos bausmės, įkalinimo bausmės, e, bausmės juridiniams ir fiziniams asmenims, Tokiu būdu atgrasa būtų didesnė, taip pat e, jurisdikcijos taikymas, čia yra sumažinamos sąlygos dėl baudžiamojo persekimo, tokiu būdu būtų sustiprinamas tarp valstybinis bendradarbiavimas ir pabaigai noriu, noriu pasakyti, kad laukiu balsavimo lapkričio 6 dieną, tikiuosi, kad tarp institucinės diskusijos prasidės iš karto balsavimo. Dėkoju. Ačiū. Eva Žoly dabar apibendrins diskusijas. Ačiū kolegos už pastabas. Aš manau, kad paskutinį šešėlinių pranešėjų sutikimą surenksime kitą savaitę Strasbūrė. Ten išklausysime įvairių nuomonių, bet e, per pastarąjį susitikimą tai tikrai buvo išsakyta daug pritarimo ir buvo sutariama tai, kad e, mokesčių nusikaltimai turi būti įtraukti, tai, yra, tai nėra, tai be jokios abejonės tas turi būti padaryta, tai yra didžiulė spraga, kalbant apie e, pinigų plovimą, kai mokes, mokesniai nusikaltimai nebuvo įtraukti ir mes visą tai suderiname su pini, kovos su pinigų plovimu direktyva, tai aš manau ir tai labai svarbu. Ir tos bais, ta baisin žinia, kad e, žurnalistė iš Maltos buvo nužudyta, mes su ja susitikome uh, kuomet lankėmės Maltoje, faktų surinkimo misijoje ir aš manau, kad tai ir rodo, kokios svarbios yra kovos su pinigų plovimu taisyklės ir mes turime jas parengti kuo galima geresnės, kad būtų bendros baudos, minimalios nuobaudos numatytos, tai yra svarbu, kad jos būtų sugriežtintos, nes tai yra nelegalių pinigų srautų esmė, nes tokie srautai iš įvairių nusikaltėlių grupių patenka ir naudojami ir terorizmo tikslais. Taigi aš manau, kad tikrai atėjo laikas parengti šiuos teisės aktus, kurie būtų saistantys ir tikrai būtų aukštos kokybės. Taigi laukiu tolesnių mūsų susitikimų. Ačiū. grafikas toks. Balsuosime į konkomitete lapkričio 6 dieną, balsuosime atsakingame lybe komitete lapkričio 20. -ąją. Taigi, man atrodo, dabar galime baigti posėdį. Kitas posėdis įvyks spalio 19 dieną, 9 ryto iki pusės pirmos. Dėkoju.